Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai, pradėkime darbą pagal darbo tvarkę. Šiai popietiai. Ačiū, kad susirinkote. Nedaug mūsų yra. Tad kiekvienas iš jūsų esate labai svarbus. Labai prašau mūsų nepalikti, neišeiti anksčiau nei 18.30. Kreipiuosi visus. Rugsėjo 21 diena, mm, pirmadienis, nuo 3 iki 6.30 darbo tvarkė yra įtraukta jūsų aplankuose. Aš norėčiau pasiūlyti kai kurių darbo tvarkės pakeitimų punktai 7 iki 14. Pakeiskime juos visus, kadangi e, nuomonės projekto dėl kapitalo rinkų sąjungos, e, kurią parengė kolega Levandovskis svarstymas, įvyks antradienį, rugsėjo 22 dieną nuo 9 iki 10. O koordinatorių posėdis įvyks antradienį, rugsėjo 22 dieną, kaip paskutinis darbo tvarkės punktas nuo 5 iki pusės 7 vakare. Tai nėra kažkoks labai dramatiškas pakeitimas. Dabar aštuntas punktas. Įsadu balsavimas dėl dėrybų rezultatų pagal taisyklę 73.5 mūsų pranešėjas kolega Zorinio, atidedamas į 2015 spalio 13 dieną dėl svarbių priežasčių. Toliau 7a punktas yra papildomas darbo atverkės punktas dėl balsavimo. Tai yra trečias pakeitimas, trečias pasiūlymas jums. Dabar koordinatoriai analizuoja nuomonių ir pranešimų paskirstimo sistemos peržiūrėjimą. Praeitą savaitę koordinatorių posėdėje buvo suformuota pozicija. Rugsėjo 17 dienos raštu koordinat, žaliųjų koordinatoriai, GUE koordinatoriai ir FDD mm, koordinatoriai paprašė praeitos savaitės suformuotą poziciją pateikti balsavimui komitete to rašto pagrindu ir laikantis taisyklės 205, kuri yra svarbi. Mes turime tokią taisyklę Europos parlamento darbos, darbo tvarkos taisyklėse. Mes turėsime balsuoti dėl koordinatorių sprendimo. Ar galime jį patvirtinti? Ar mes kaip komitetas pasisakome prieš? koordinatorių sprendimus. 10 ryto rytoj. Tai reiškia, kad sprendimas dėl e, pranešimų ir nuomonių paskirstimo sistemos pakeitimo, kaip buvo nuspręsta koordinatorių posėdyje rugsėjo 15 dieną, bus analizuojama pagal taisyklę 205 nes to paprašė trys frakcijos. Aišku, kad kai bus patvirtintas tekstas, balsavimo tekstas bus išplatintas nariams, visiems nariams. Taigi turime tris pasiūlymus. Ar turite kokių klausimų, mėly kolegos? Kolega, prašom. Labai sparčiai viską susidėliojame. Tuoj, tuoj, tuoj, jau esu pasirengęs jūsų klausytis. Noriu tik šitą pasitikslinti. Kaip yra skirstomi pranešimai anksčiau ta užduotis tekdavo koordinatoriams, jie tarpusavyje susitardavo. Man atrodo, tai yra koordinatorių užduotis ir aš nesuprantu, kodėl jūs dabar keičiate sistemą ir ar tai būtina daryti. Juk ateityje tokiu būdu mes turėtumėm balsuoti dėl visų procedūrinių klausimų. Tai man atrodo, kad arba koordinatoriai Um, atlieka savo darbą ir jie tegu visą laiką šią funkciją vykdo, arba mes keičiame sistemą, bet ji turėtų galioti ir visiems kitiems klausimams. Jeigu patvirtinsime pakei, e, paskirstimo sistemos pakeitimus, tai paskui tai bus daroma ateityje jau koordinatorių, o ne komiteto. Tuo bus keičiama sistema bendra taisyklė, kad koordinatoriai yra atsakingi už paskirstimą. Čia viskas bus tas pats. Koordinatoriai yra atsakingi už paskirstimą. We would, would, we would like only to change the system. Mes tik norime pakeisti sistemą. Ir prašymas yra, kad mūsų komitetas balsuotų dėl sistemos pakeitimo. Bet vis tiek ateityje sprendimus dėl paskirstimo priims koordinatoriai. Kolegos, man atrodo, yra pakankamai aišku. Pone Rod, ar dabar jums viskas aišku? Aišku jums dabar viskas? Aš jau anksčiau buvau supratęs, dėl ko reikės balsuoti, tačiau nebuvau supratęs, kodėl likščiolinė taisyklė e, kodėl dabar tą likščiolinę, likščiolinės taisyklės, kurios koordinatoriai laikėsi e, daugelį metų, dabar viskas nebegalioja. Tai man atrodo, kad ateityje irgi reikės balsuoti dėl visų tų klausimų, kurie yra susijęs tą pačią taisyklę. Herbert. Mielas kolega, ne, Herbertai. Nebuvo prašymo kad būtų balsuojama komitete. Anksčiau nebuvo prašymo balsuoti komitete. Visuomet e, koordinatorių sprendimai buvo galiojantis. O šį kartą trys frakcijos paprašo dėl pozicijos pasitikslinti visame komitete. Tai yra absoliučiai neįprasta situacija. Ir jeigu to prašo trys frakcijos, Mano čia prievolė yra tik tai paprašyti jūsų balsuoti, daugiau nieko. Bet aišku, kad tai yra absoliučiai neįprasta situacija. Anksčiau niekas to nebuvo, kai jūs buvote komiteto pirmininkas, niekas tokių patikrinimų nereikalaudavo. Bet kiekvieną kartą po koordinatorių posėdžio, posėdžio pradžioje aš paskelbdavau kad koordinatoriai nusprendė dėl įvairiausių klausimų, ar turite kolegos kažką prieš, jeigu taip, tai pakelkite rankas. Dažniausiai niekas rankų nekeldavo, tai mm, man atrodo, čia iš to požiūrė taško nieko mes nekeičiame. Jeigu absoliučiai būtina pradėti diskusijas, galime tai padaryti, tačiau gerai, gerai, kolegos. Kolegos, norite kažką pasakyti? Πρόεδρε, απλώ πολύ σύντομα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι διαδικασία. Labai trumpai, tai ką jūs sakote, yra tiesa procedūra dėl sprendimų, dėl pranešimų, visa tai yra koordinatorių kompetencija. Bet kodėl mes norime apie tai kalbėti komitete? Todėl, kad sistema keičiasi mm, iš pradžių kaip kad buvo, bet dabar viduryje kandencijos yra toks pakeitimas, Ir dabar ar reikia tų diskusijų? Mes galvojame, kad yra sažiningiau, teisingiau aptarti tą klausimą komitete, nes yra labai didžiulis nuomonių skirtumas tarp koordinatorių, labai išsiskyrė jų nuomonės. Ačiū, aš, aš tikrai labai gerbiu kolegos um, jūsų poziciją, koordinatorių pozicijos, norite informuoti visus narius apie situaciją nes tuomet tuomet mes turėtume vengti diskusijos, nes rytoj turėtų vykti balsavimas, o ne ilgos diskusijos. Rytoj bus balsavimas ir balsuosime. Aš norėčiau paprašyti visų koordinatorių pasitarti šio klausimu su frakcijomis, kadangi tai yra nepaprastai svarbus klausimas, jeigu norite rytoj užbaigti sėkmingai balsavimą. Taigi, kolegos, labai ačiū. Tai dabar mano klausimas yra toks. Ar galime patvirtinti darbo atvarkę su šiais trimis pakeitimais? Nėra protestuojančių. Gerai, kolegos, dabar pirmininko skelbimai. Išplėstinis biuras su vicepirmininku Mariu Šepčiovičiumi aptars energijos sąjungos situaciją Strasbūrė spalio 6 dieną nuo 18. Nuo 8.30 iki 10, e, VIK 200 salė, tai bus neformalios diskusijos. Tai reiškia, kad tai bus diskusijos tarp vicepirmininko Mario Šepčiovičio ir kiekvieną iš komiteto narių. Labai svarbu akcentuoti, tai yra neformalios diskusijos. Seniai buvo su vienu komisaru, taip, su kuriuo čia, su Vojtas, taip, visai nesenai. Su komisijos nariu Moidas. Dabar protokolo patvirtinimas. Protokolas yra mm, įtrauktas į aplankus. Apl apl apl Tai yra Liepos 15-16 dienos protokolai. Jeigu komentarų nebus, tai protokolai laikomi patvirtintais. Komentarų nematau. Toliau. Kitas darbotvarkės punktas - Horizontas 2020, pirmieji rezultatai, keitimasis nuomonėmis su Robertu Jansmit, e, Europos komisijos generaliniumi direktoriu, sveikinu Jūs atvykus į Europos parlamentą. Jūs labai dažnai esate mūsų svečias, Gerbiamas direktoriau, tai mes jau galime prie jūsų buvimo čia priprasti. Dar kartą labai šiltai jūs sveikinu, labai ačiū, kad atvykote. Taigi, keitimasis nuomonėmis dėl labai svarbaus klausimo Horizontas 2020 pirmieji rezultatai. Jūs puikiai žinote, gerbiamas direktoriau, kad ir, ir komisaras Mėdės pastoviai laiko, e, palaiko e, ryšius su mūsų komiteto nariais. Ir labai svarbu, kad nuolat informuojame apie tai, kas vyksta, nes, kaip žinome, inovacijos politika, naujosios technologijos, mokslo tyrimai, visa tai yra mūsų darbo tvarkėje ir jau nemažiau kaip gal 15 metų, bent nuo 2000-ųjų, tai yra vieni iš svarbiausių mūsų darbo tokiais klausimų, tai manau, kad galiausiai galėtumėm pasidžiaugti ir sėkme. Gerbiamas direktoriu, tikrai būtų labai svarbu, kad po 15 metų inovacijų politikos įgyvendinimo ir e, Europos 2020 strategijos, Lisabonos, irgi prieš 15 metų pradėjome šios strategijos gyvenimą. Labai svarbu būtų pasiekti sėkmės, kaip tai būtų galima užsitikrinti direktorių. Jūs jau direktorius keliari metai, tai prašom. Thank you very much, uh, Chair. And, uh... Labai ačiū pirmininkė, gerbam įtrę komiteto nariai. Ačiū, kad man suteikėte galimybę atvykti į jūsų komitetą ir pristatyti pirmosios Horizonto 2020 gyvenimo rezultatus. Tiesą sakant, komisijos narys Modas jau jums atsiuntė išsamius atsakymus į pateiktus klausimus, todėl aš nepristatysiu techninių detalių. Ir savo pasisakymę šiandien norėčiau sutelkti dėmesį visų pirma į tai, kaip vyksta Horizonto 2020 įgyvendimas kaip realizuojami šio parlamento ir šio komiteto pagrindiniai prioritetai. Puikiai žinote, kad per darybas dėl horizonto 2020 Europos parlamentas išvardino gana daug konkrečių reikalavimų ir aš norėčiau dabar pristatyti, kas yra daroma tais klausimais, kurie jums politiškai labai svarbus. Pristatysiu mūsų pasiekimus, bet e, tiesą sakant, tai pasakysiu ir kas mums nerima kelia. Pirmiausia, sėkmingi pavyzdžiai. E, Horizontas 2020 yra nepaprastai populiari programa. Iki šiandien mes jau gavome 65 tūkstančius pasiūlymų. Ir tai rodo, kad labai daug kandidatų randa būdų pasiekti Briuselio programas. Bendrai e, mūsų gaunamų pasiūlymų kokybė yra labai aukšta Jums e, yra išdalintos brošiūros, e, kuriuose, aišku, nėra aptariami visi 65 tūkstančiai pasiūlymų, nes dalis jų dar yra vertinami, bet čia yra pasakyta, kas e, atsitiks su 31 tūkstančių pasiūlymų, kuriuos jau esame gavę ir prieėmę. Akivaizdu, kad mūsų e, paraiškų tiekėjai E, vertina naują pasirinktą metodą, kai sutelkiamas dėmesys į visuomeninius iššūkius, jiems patinka tai, kad yra nustatyti profesionalūs aukšto lygio kriterijai kaip pagrindiniai. Ir manau, kad pirma ir svarbiausia žinia, kalbant apie Horizontą 2020, yra tas, kad ta, kad ta programa yra sėkminga. Kitas dalykas, kaip komitetas pastebėjo per dėrybas, mes nenorime, kad e, ši programa būtų kažkokia izoliuota, uždaryta. Dabar galiu pasakyti, kad 40 procentų Horizonto 2020 dalyvių yra naujokai. Iš tų 40 procentų 80 procentų yra mažos ir vidutinės įmonės. Būtent to šis komitetas ir prašė Neturi būti kažkokių tai uždarų durų, turi vykti atviros diskusijos įtraukiant MVI. Ir taip perinu prie dar vieno mūsų sėkmės pavyzdžių, kuris yra labai glaudžiai susijęs su MVI dalyvavimu. Dėl specialiosios priemonės mažoms ir vidutinėms įmonėms mums pavyko pritraukti labai daug naujai atsidarančių įmonių ir mažų bei vidutinių įmonių. Jūs įvardinote tikslus ir pasakėte, kad 20 procentų biudžeto e, turi būti skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš galiu pasakyti, kad šiandien jau uh, yra pasiekti 23 procentai, taigi tikslus jau viršijome ir turbūt tai yra labai gera žinia poniai Toer ir ponui Rubich, uh, kurie šiame komitete nuolat akcentavo mažų ir vidutinių įmonių reikšmingumą. Dabar perinu prie ketvirtojo savo pastebėjimo, kuris turbūt bus labai malonus e, šalia manęs sėdinčiam pirmininkui. Bet ir ponas Turmes labai daug e, klausdavo apie veiklą energetikos rytyje. Energetika per dėrybas dėl horizonto 2020 buvo didžiausia aktualija. Ir vyko labai daug diskusijų, pirmiausia dėl to, kaip bus paskirstamo fondai moksliniams tyrimams į uh, E, iškastinio, neiškastinio kūro naudojimą. Galiausiai buvo pasiektas kompromisas, kuriame buvo sakyta, kad 85 procentai biudžeto turi būti išleista atsinaujinančiam energijom šaltiniams, o 15 procentų e, e, kitai rinkos daliai. Ir galiu dabar pasakyti, kad jau dabar šioje srityje tikslai nustatyti parlamento yra viršinami ir horizonto 20, 20 prioritetai e, yra visapusiškai gyvendinti. Toliau, moksliniai tyrimai ir naujovių kūrimas. Mes turbūt esame labai daug nuveikę šią sritį geriau negu kas kitas. Biudžetas šiai sričiai padvigubėjo ir pirmininkas žino, kaip sėkmingai ta veiklos sritis yra vykdoma. E, mokslinių tyrimų ir naujovių kūrimo e, kolegų patikra, kolegų kontrolė e, pasiekė beprecedentinį lygį pasaulyje ir galiu pasakyti, kad e, kuriant e, mokslinių tyrimų ir naujovių kūrimo sistemą, Angelika Nibler ypatingai pasitarnavo. Ji suvaidino gyvybiškai svarbu vaidmenį, apibrėžiant šią problemą ir bandant ją išspręsti. Noriu pasinaudoti progą ir jai padėkoti, bet taip padėkoju ir kitiems, jums, ponė pirmininkė, už tai, kad rėmėte e, mokslinį ERC. Kristin Heira, kuris ką tik išėjo, labai maloniai turbūt išgirstų e, mūsų e, pasiekimus Fast Track to Innovation dalyje, tai yra to greitojoje, e, greitajame kelyje į naujoves E, srityje. Ta e, iniciatyva yra visiškai nauja, iš pradžių mes ją vertiname gana skeptiškai, bet ji dabar yra nepaprastai populiari. 246 pasiūlymus šioje srityje gavome, dėja galime atrinkti tik 16, turbūt įsivaizduojate, koks didelis susidomėjimas e, šiam bandomajam projektui buvo parodytas ir aš įsivaizduoju, kad ateityje bus dar daugiau norinčių Reikia taip pat pabrėžti, kad pasiūlymų kokybė yra nepaprastai gera. Toliau, veiklos e, išplėtimas ir dalyvių rato išplėtimas. Aš matau pono Roil, kuris kartu su Velička e, nori išplėsti iniciatyvas, e, sumažinti kaštus, Euronet tinklus iš, išplėsti. Galiu pasakyti, kad ir čia labai didelis susidomėjimas pastebėtas, pateikta labai daug paraiškų. Ir paskutinis mano punktas, kuris e, mano nuomonė yra pats svarbiausias horizonte, yra supaprastinimas. Taip mes tarsi atitrūkome nuo praeities. Aš tai esu labai dėkingas jūsų komitetui, nes suvadinote labai svarbu, klau, svarbu vaidmenį. Ponas Karvalio e, sukūrė 54 supaprastinimo priemonės ir mes sugebėjome jas visas e, sėkmingai įgyvendinti. E, Pone Karvalijo, atsiprašau, nusipelno mūsų padėkos, tai padėkojame visam komitetui už tai, kad buvo įgyvendintama paprastinimo darbo atvarkė. Bet ar yra dar kokių problemėlių? Taip, išlieka ir aš norėčiau jas jums pristatyti. Akivaizdu, kad mes jūsų prioritetus įgyvendinome ir programa Horizontas 2020 nepaprastai išpopuliarėjo, bet yra ir nerima keliančių aspektų. Atvirai su jumis pasikalbėsiu. Visų pirma, turim išplėsti e, projektą, kad aktyviau dalyvautų visos ES valstybės narės. Europoje, kaip žinome, labai skiriasi valstybių narių pasiekimai mokslo srityje, bet e, stengiamės, kad tie skirtumai nedidėtų. Pagal horizonto 2021 rezultatus e, galima būtų teikti, kad jaudintis nėra dėl ko, bet e, E, sinergijos tarp Horizonto 2020 ir struktūrinių fondų yra nepaprastai svarbios. Su ponu Lambert ir Nistelroj netrukus susitiksiu ir e, apie tai kalbėsim detaliai. Dar vienas dalykas - tarptautinis dalyvavimas. Horizontas 2020 yra programa atvira kitoms pasaulio dalims ir galiu pasakyti, kad labiau negu bet kada anksčiau mes turėtume užmėgsti ryšį su išmintingais, protingais kinais, amerikiečiais E, kurie e, gali mums pasitarnauti. Dabar Europa trečdalį pasaulio žinių e, atneša, bet matome, kad vis daugiau ir daugiau žinių šaltinių atsiranda kitose pasaulio dalise, todėl turime užmėgsti ryšius su tais žinių šaltiniais. Todėl pagal Horizontą 2020 kalbame vis aktyviau apie tarptautinį bendradarbiavimą. Trečias labai e, didelis susirūpinimą keliantis klausimas yra tolesnis supaprastinimas. Kaip jau buvo pasakyta, šio darbo užbaigti niekad negalėsime. Šią savaitę dar mūsų laukia labai didelis seminaras, kuriame dalyvaus visos suinteresuotos pusės, kalbėsime apie tolesnės supaprastinimo galimybės, užmėgsime ilgalaikės konsultacijas, jūsų komiteto nariai dalyvaus juose taip pat ir tas klausimas mūsų darbo tvarkėje išlieka nuolat Pirmininkė, jeigu klausimėt, kas man dabar labiausiai rūpi, tai atvirai galėčiau pasakyti, kad e, pirmiausia, man neramu dėl pasiūlymų pertekliaus. Mūsų tiesiog užtvindė tie e, pasiūlymai. Anksčiau mes, e, dabar mes tik 12 procentų jų galime prinkti, anksčiau buvo 20 procentų. Mes turime atmesti per daug puikių pasiūlymų ir e, tai, kad tų pasiūlymų tiek daug, rodo, kad kūrybiškumo ir novatoriškumo e, potencialas Europoje yra milžiniškas. Todėl man ne, labai neramu, kad mes turim tiek daug gerų pasiūlymų atmesti. Pirmininkė, tai rodo vieną dalyką, kurį kartais sunku pripažinti. Jūs, jūsų komitetas ir šis parlamentas teisingai teigia, kad horizonto 2020 e, biudžetas turėtų būti 100 milijardų, o ne 80 milijardų. Ir aš baigsiu dabar tą mintimį. Ačiū. Ačiū, ponė direktoriau. Buvęs Europos parlamento narys, Europos buvusi parlamento narė, e, ponė Karvalijo dabar yra pono e, mo, modės e, kabineto vadovė. Ar ji ir iš toliau yra vadovė? Ji nėra vadovė, ji tiesiog dirba jo kabinete. Bet kokiu atveju išlieka labai artima mūsų veiklai. Uh, O dabar pradedame e, suteikti žodį salėje sėdintiems koordinatoriams ir pranešėjams. Kristian Heller. Kaip pranešėjas. Per paskutinę kadenciją jūs galite pakalbėti. Seikov. Labai ačiū. Aš norėčiau paminėti ir Terezą Madurel, kuri jau nebedirba Europos parlamente, tačiau ji e, labai daug dirba su Horizontas 2020 programa. Uh, Norėčiau pateikti porą klausimų. Dabar tik prasideda dėrybos dėl metinio biudžeto. Dėrybos vyksta tarp biudžeto komiteto ir tarybos. Ir norėčiau pasitirauti, kokie yra jūsų lūkesčiai. Ir kokia yra komisijos taktinė pozicija šiuo klausimu mes atvėrėme duris dėl tam tikrų mokėjimų e, atidėjimo. Na, o dabar vyks e, dėrybos dėl metinio biudžeto ir mane domina, ko jūs tikitės, kokiu rezultatu jūs tikitės iš tų dėrybų. Dabar pereisiu prie antro klausimo. Dėl biudžeto mažinimo mes sumažiname finansavimą Horizontas 2020 programai Tačiau antra vertus mes raginame valstybės narės dalyvauti toje programoje. Aš buvau susitikęs su Italijos universitetų vadovais ir mačiau e, plakatus, kad arba prisijunkime prie Horizontas 2020 arba mūsų laukia mirtis. Tai Gal būtų galima spręsti ir šį klausimą, kad nors finansavimas sumažintas, bet valstybės narės yra raginamas programą dalyvauti. Ir dar porą klausimų. Aš esu šiek tiek susirūpinęs dėl bendradarbiavimo moksliniais klausimais. Panašu, kad reikia rasti pusiausvyrą tarp įvairių interesų, finansavimo mažinimo Ir iš tikrųjų ši programa yra nukentėjusi. Tai kaip Jūs manote, ką būtų galima daryti užtikrinant geresnį bendradarbiavimą tyrimų klausimais? Ir dar vienas klausimas dėl supaprastinimo. Taip, mes vykdome supaprastinimą, tačiau Matome, kad vis dažniau yra įvairios užduotis patikimas agentūroms. Tai daroma ir dėl demografinės situacijos. Kokie yra planai, kokios yra perspektyvos, ar e, tai pasiteisina, ar atsitiks taip, kad vis daugiau lėšų gaus išorinės agentūros. Ką Jūs manate apie ateitį? Labai ačiū, toliau pane Mūd. Thank you. Yes. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti už prezentaciją. Ačiū ir už tai, kad jūs pripažįstate mūsų komiteto svarbą, diskutuojant apie Horizontas 2020. Turiu klausimų susijusių su supaprastinimu. Dabar noriu pasiteirauti dėl finansavimo mažinimo e, universitetams. Panašu, kad biudžetams, biudžetas universitetams dažnai yra sudaromas netgi ne metams, o kas mėnesiui. Kitas klausimas būtų susijęs su um, tuo, kiek kainuoja projektai. Dabar dažniau kalbama apie tam tikrą fiksuoto dydžio finansavimą, o ne finansavimą padengiant patirtus kaštus. Taip pat e, buvo pateiktas pasiūlymas dėl Europos inovacijų tarybos. Gal jūs galite suteikti daugiau informacijos apie tai, kaip tokia taryba galėtų atrodyti ir kaip ji būtų e, susijusi su e, e, kitomis įstaigomis, kaip, pavyzdžiui, EIC. Dabar dėl veiklos pagristo biudžeto. Na, tai yra esminis klausimas. Tvarkant biudžetą, aš pasižiūrėjau, kokie yra tikslai numatyti. gyvendinant dabartinį biudžetą. Ir turiu pasakyti, kad kai kada tie tikslai yra gana abstraktus. Tai aš nelabai suprantu, kaip e, jūs ketinate siekti tų tikslų įgyvendindami veiklą pagristo biudžeto programą. Ačiū. Toliau ekar vardu. Ponas Henkau, mūsų pirmininko pavaduotojas. Ačiū. Aš irgi turiu porą klausimų. Visų pirma, Jūs sakėte, kad labai svarbu, kad Europinė programa galėtų dalyvauti ir kitos šalis. Tai aš noriu pasiteirauti dėl tų šalių, kurios yra Europoje, bet nepriklauso Europos Sąjungai. Turiuomenį bendradarbiavimą su Šveicarija ir Rusija. Ar e, bendradarbiavimas su šiomis šalimis kyla kokios nors kliūtis dėl tų problemų, kuriuo atsirado e, Šveicarijoje, po to, kai ten įvyko referendumas dėl migracijos ir taip pat e, kas atsitiks su bendradarbiavimu su Rusija po to, kai buvo paskelbtos sankcijos. Turiu ir dar vieną klausimą, jis yra susijęs su biurokratija. Jūs minėjote, kad 14 procentų Jūs sakėte, kad 14 procentų e, projektų yra sėkmingi. Tiksliau, kad 14 procentų paraiškų yra atsižvelgama, jos patenkinamos, bet tai reiškia, kad 86 procentai pareiškėjų lieka nelaimingi. Kokį poveikį tai daro mokslininkų bendruomeniai? Iš savo patirties galiu pasakyti, kad taip atrodo kartais, jog mokslininkai Europoje vis daugiau laiko turi sugaišti vairių pasiūlymų ruošimui ir vis mažiau laiko jiems lieka patiems moksliniams tyrimams, o koks juk buvo mūsų pats pradinis tikslas. Ir šiame kontekste turiu ir dar vieną klausimą. Kiek žmonių tiesiogiai ir netiesiogiai įdarbina Europos komisija Horizontas 2020 programos valdymui? Kokį poveikį tai turi biudžetui? Ir kaip e, šis, e, šie skaičiai kito e, metams bėgant. Ar tiek pat lėšų yra skiriama administraciniams reikalams, ar finansavimas didėja, ar mažėja. Ir dar dėl to, ką pasakė komisija praėjusią savaitę. Na, aš suprantu, kad jūs gal dar negalite į tai sureaguoti šiuo metu, Buvo kalbėta apie tai, kad humanitariniai e, mokslai turi būti netiesiogiai finansuojami iš Horizontas 2020 programos. Ar jūs turite kokį nors įrodymų, kad tai pasiteisina? Norėčiau padėkoti už brošiūrą, kuri puikiai parengta. Ačiū už, už šią, šią brošiūrą. Čia yra pateikti įvairūs uh, projektų pavyzdžiai, bet man trūksta pavyzdžių apie socialinius ir humanitarinius mokslus. Tai tokie būtų mano klausimai. Jeigu juos negalite atsakyti šiandien, tai būtų gerai, jeigu į šios klausimus atsakytumėte ar kokiam nors vėlesnėme posėdėje arba raštu. Ačiū toliau Alda vardu kolega Debaker. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už žanginę kalbą. Turiu porą klausimų. Jūs sakėte, kad dabar e, didžiausia problema yra ta, kad yra labai daug paraiškų. E, taip yra dėl to, kad programa sėkminga, o taip pat taip atsitiko ir dėl to, kad biudžetas yra sumažintas dėl ESI. Jūs sakėte, kad bendra projektų kokybė dabar yra aukštesnė. Ar kažkaip tai dabar pasikeitė e, e, konkursų skelbimo taisyklės? Gal dabar tos taisyklės yra formuluojamos e, lankščiau, atviriau? Gal yra daugiau įmonių, kurios susidomi tomis tais, tais konkursais ir būtent dėl to galbūt ir gaunama daugiau paraiškų? Jūs taip pat sakėte, kad nors valstybės narės ir supranta, kad moksliniai tyrimai yra svarbus ekonomikos augimui, tačiau e, e, kitose komitetuose e, dar nekalbama apie tai, kad tam reikia ir didesnio finansavimo tiek iš viešo, tiek ir privataus biudžeto. Tai noriu pasiteirauti, kaip rengia valstybės narės savo strategijas atsižvelgdamos į europinius tikslus mokslinio tyrimų srityje. Ir dar vienas klausimas, e, galbūt jau atėjo laikas ieškoti sąjungininkų ir kai vyks kitas e, biudžeto darybų etapas, mes tuomet galėtumėm daryti didesnį spaudimą tam, kad šioms programams būtų skirtas didesnis finansavimas, ypač tiksliesiams mokslams. Dabar dėl mažų bei vidutinių įmonių. Jos e, turėtų gyvendinti projektus, kurie labiau atitiktų rinkos poveikius. yra įsteigiama nemažai tokių mažų įmonių, jos išgyvena porą metų, o paskui nutraukia savo veiklą. Kaip galima būtų užtikrinti ir tolimesnį tokių e, įmonių finansavimą? Svarbu, kad jos ne tik pradėtų veikti, bet ir tą veiklą testų. Taip pat svarbu, kad universitetai turėtų geresnę įrangą ir kad jie galėtų gyvendinti e, tokius projektus, kurių reikia Europos komisijai, bet nepamirškime ir to, kad e, šiomis dienomis e, universitetai vis dar susiduria su didžiulė biurokratija. Ačiū. Ar iš žaliųjų frakcijos, frakcijos nori kas nors pasisakyti? Jeigu ne, tai tuomet guė. Κύριε Σμιτ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ε, το προ... Ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį dėl horizonto 2020. Iš tikrųjų, tai nepaprastai svarbus klausimas, galvojant apie mokslo tyrimus ir ekonominės krizės laiku. Uh, Ta programa tikrai gali padėti sukurti daugiau darbo vietų, skatinti e, novatorystę. Tačiau vietoj to, kad ši programa būtų stiprinama ir puoselėjama, vietoj to dėje lėšos skirtos jai yra ir toliau mažinamos. Ir Galvojant dabar apie 2010 metų perspektyvą, lėšos yra daug mažesnės, atsiranda labai daug spragų ir trūkumų ir tai yra labai sudėtinga situacija, juk reikia galvoti apie visuomenės tikrusius poreikius. Mm, taigi noriu paklausti, kaip jūs ketinate tas didžiulės spragas, tą vakumą užpildyti, būtent finansavimo srityje? Ko, kokias priemonės rekomenduojate pritaikyti, kad būtų galima m, mm, ištaisyti tą padėtį, ypač dėl MVI, pavyzdžiui, jūs praeitą lapkritį, ponės met, kai buvote atvykęs į mūsų komitetą, sakėte, kad tikrai labai tvirtos pozicijos laikysitės, kad būtų galima palengvinti prieigą MVI prie šio tipo finansavimo. Praėjo beveik metai, taigi, ko ką galėtume dabar pasakyti, kaip, kokie yra pokyčiai, kokios reformos numatomos, nes jūs, mes nieko neišgirdome šią linkmę jūsų pasisakymę. Na ir toliau, kokiu priemoniu ketinate imtis dėl programos Horizontas 2020, kad būtų pasiekta numatytų tikslų. Tai yra, kad būtų e, glaudesnis ryšys tarp mokslo tyrimų ir pramonės, ūkio. Uh, kad būtų kuriami nauji produktai, kad būtų įkvėpta daugiau gyvumo į mūsų pramonę, kad būtų ekonomika, kad mūsų darbo vietos būtų kuriamos. Kapel. Toliau ponia Kapel, Europos nacijų laisvės. Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti generaliniam direktoriui už tokį įdomų pasakojimą. Jis e, iš tikrųjų puikiai pademonstravo, kad programa Horizontas 2020 be galo svarbi ir sėkminga. Ir e, taip pat e, buvo labai svarbu mūsų komitetui siūsti laišką komisijai prašant, kad nebūtų sumažintas e, finansavimas programai Horizontas 2020, tai buvo tik teisingas žingsnis, manau, kad ir ateitie taip pat reikėtų elgtis. Dabar dėl finansavimo, kai vyks darybos dėl biudžeto, kokius žingsnius, kad net imtis e, siekdamas užtikrinti finansavimą Horizontas 2020? E, jūs sakėte, kad Europoje jau yra įgyvendinama daug mokslinių projektų. Ką jūs ketinate daryti toliau? Kaip bus bendradarbiaujama su trečiosiomis šalimis? Apie tai jau kalbėjo ir ponas Henkler. Kaip žinia, e, e, šiomis dienomis daug mokslininkų dirba trečiosiose šalyse, tai kaip mes bendradarbiausime su Kinija, JAV, Pietų Koreja, kitomis šalimis? Ir dar noriu pasterauti, kaip į e, e, Europos mokslinio tyrimų taryba bus įtraukti ir verslo pasaulio atstovai. Mes jau esame anksčiau apie tai diskutavę, bet aš noriu pasterauti, kas bus daroma toliau šioje srityje. Ačiū. All of you. Ačiū. Ačiū visiems už klausimus. Tai pirmas koordinatorių ir narių atsakingų šios klausimus klausimų raundas, o dabar suteiksiu žodį direktoriui, kad jis galėtų atsakyti ir pakomentuoti jūsų klausimus. Delegis. Ačiū, dėkuoju parlamentarams už klausimus ir pastebėjimus. Šiandien ir kalbėjo konkrečiai apie biudžetą. Jeigu pažiūrėtumėm į mokėjimus, Iš tikrųjų, ilgą laiką, daug metų jau yra taryboje svarstomi mokėjimo karpimai ir todėl dabar turime tokią situaciją, kuomet mums beveik milijardo trūksta mokėjimams Kaip mes sprendžiame tą situaciją, atidėliojame konkursus, mažiname iš ankstinį finansavimą. Taigi kažkaip valdom situaciją, bet anksčiau ar vėliau ta sąskaita turės būti sumokėta, nes nepamirškime, septintos pagrindų programos projektai vien tik tai, kurie dabar yra vykdomi, jiem reikės bent apie 9 milijardų mokėjimų galutiniam atsiskaitimo laikotarpiui. Tai iš to požiūrio taško, mm, vis tiek tas atskaita anksčiau ar vėliau ateis ir ją teks apmokėti. Ir mes nuolat tarybai sakome, nekarpykite signavimų mokėjimams. Parlamentas mm, stengiasi atstatyti mokėjimo situaciją e, Horizontų 2020 pagrindų programai. Iš tikrųjų, mus tai labai neramina ir anksčiau ar vėliau tai sukels rimtą problemą. Nepamirškime dabar, ką mes matome su struktūriniais fondais labai lietai įsibėgėja viskas, yra vėlavimo. Tai aišku, apie 2017-2018 metus reikės nepaprastai didžiulių sumų mokėjimams struktūrinėse fonduose. Lygiai taip pat, ko, kokiu mes dabar tų sumų, mm, kokiu mums reikia horizontų 2020. Taigi, galvojant apie vidutinės trukmės peržiūros klausimą dėl daugiametės finansinės programos. Komisija svarsto savo poziciją, bus komisijos formalus pasiūlymas pateiktas dėl daugiametės finansinės programos peržiūros. Aišku. Mm, dabar kitas klausimas dėl bendradarbiavimo paremto mokslinio tyrimo. Na, turėčiau pasakyti, individualios mokslo tyrimų programos finansavimas individualių mokslininkų uh, Tai nėra absoliuti biudžeto dauguma ir bendarbiavimu, komandiniu darbu paremti moksliniai tyrimai yra vis dar tas rytis, kur mes labai plačiai dalyvaujame. Jeigu pažiūrėtumėm taip pat ir mūsų prie tos viešo sektoriaus partnerystės, taip pat ir mokslinės programas, tai tikrai taip. Toliau, kitas klausimas buvo dėl supaprastinimo. Mes dabar valdome tas programas ir, ir, ir finansavimą tikrai daug efektyviau, būtent dėl tų vykdomųjų agentūrų, kurias sukūrėme. Mes dabar aiškiai turime atskirtą darbą. Mokslo tyrimų generalinis direktoratas sutelkia dėmesį į politiką ir programavimą, o vykdomosios agentūros tvarko visus konkursus, tvarko mokėjimus E, valdo visą tą sritį. Tai viskas vyksta puikiai ir išlaidos yra sumažintos tokiu būdu taip pat. Viena, pavyzdžiui, iš e, vykdomųjų agentūrų ir jų pridinės išlaidos yra tik tai apie 5 procentai. Tai rodo, kad e, iš tikrųjų tokiu būdu yra lankščiai dirbama, pasisamdomi ekspertai tik tuomet, kuomet jie yra reikalingi ir mes galime sumažinti tų programų valdymo išlaidas. Nes aišku, didžioji dalis pinigų turi nukeliauti į pačias programas, o ne jų valdymą. Tad manau, kad dabar labai efektyviai dirbame ir dalyvių pasitenkinimo lygis tikrai labai aukštas palyginti su ankstesnėmis pagrindų programomis. Matau ir pana Levandovskį, buvusi komisarą, sėdinti štai čia. Tai jūs puikiai žinote, kaip yra valdomas biudžetas ir prieš porą metų jūs savo pranešime parlamentui pasakėte, kad uh, Mm, mes kasmet e, mokslo tyrimų e, direktoratas išleidžiame 100 procentų skirtus pinigus, 100 procentų nei vieno cento nepaliekame neišleisto, nepanaudoto. Taigi galima tai užfiksuoti iš tikrųjų ir protokole, kad vien, tie pinigai, kurie mums patikėti, labai puikiai yra panaudomi. Remūdį, jūs taip pat klausėte dėl personalo apskaitos ir viso to išlaidų klausimų. Mes specialiai nusprendėme, galvojant apie supaprastinimą, kad reikia atsisakyti tų E, pilno e, išlaidų paketo. Ne visi norėjo to, ne visi sutiko, bet mes nusprendėme, kad reikia suprastimo ir, pavyzdžiui, Airijos universitetai, kiti, na, nėra labai jau patenkinti tuo, kad mes laikomės tokio principo. Bet aš turiu pasakyti, kad didžioji dalis problemų su auditu ir finansinė kontrolė buvo būtent dėl uh, tų universitetų ar mokslo tyrimų įstaigų, kurie laikėsi pilno išlaidų paketo principo. Mes turėjome nušviesti, kas yra netiesioginės išlaidos. Aišku, ne visi pasidžiaugia tuo mūsų sprendimu, tačiau radikaliai supaprastiname visą situaciją ir sumažiname klaidų lygį. Dabar, šiandien, štai galiu e, jums pasakoti apie programos efektyvumą ir mokslinio inovacijų aspektą. Po kelių savaičių aš kalbėsiu su ponė Greslė biudžeto kontrolės komitete ir ten jau mes kalbėsime tik apie finansų tinkamą tvarkymą ir auditą. Tai iš tikrųjų, kuo programa yra paprastesnė, tuo mažiau klaidų yra padaroma ir tuo mažiau reikia tikrinimų ir susigražinimų. Taip pat jūs kalbėjote apie inovacijų tarybą. Dabar komisijos nario modės iniciatyva yra svarstoma ir mes mąstome apie tai ir komisaras modės, kai buvo paskirtas, iš tikrųjų, galime pasakyti, kad mes turime puikų e RC, tai gal e, e, turime mokslo tyrimams tą, tai galbūt reikėtų ir e RC tokį centrą paskirti ir e, šiai sričiai, tai gali būti, kad kitų metų pradžioje tikrai pateiksime tokį pasiūlymą. Dabar biudžetas paremtas e, rezultatų pasiekimu. Dabar tas klausimas yra labai plačiai aptariamas ir netgi e, artimiausiamis dienomis bus surinktas seminaras didelis. Galvojant apie mokslo tyrimus, turime būti labai atsargus šioje srityje, nes labai dažnai, kai atliekame mokslo tyrimus, tai rezultato nebuvimas ir yra rezultatas Reikia pasakyti, iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu yra, pavyzdžiui, medicininiai tyrimai, kurie parodo, kad mm, niekur tai nenuveda kažkoks tai variantas, tai reiškia, kad tai jau yra rezultatas, tai reiškia, <laughs> reikia būti labai atsargiems ir ateityje mm, nereikėtų iki tokio lygio supaprastinti visko, pasakant, kad e, tik tuomet finansuosime mokslinius tyrimus, kurie duos kažkokios naudos e, rinkai. Nereikia tiek supaprastinti, nes iš tikrųjų mokslo tyrimai yra naudingi ir kitokie. Dabar Šveicarija ir Rusija, parlamentaras minėjote tą klausimą, Šveic Šveicarija e, prisijungusi prie vieno horizonto, e, horizonto 2020 dalis, įterija e, nu, dalyvauja išplėtimo priemonėse ir vienoje dar dalyje horizonto 2020, taigi tai netrukdo tikrai Šveicarijos dalyvavimui. Dabar dėl Rusijos viskas kol kas labai ramiai, labai lietai vyksta, bendradarbiavimas kažkiek vyksta, bet daug lėčiau nei praeitie teisingai pasakėte, kad mūsų mokslininkai turėtų užsiimti mokslo tyrimais, o ne projektų rengimais. Ir aš galiu tik sutikti su jumis. Ir dabar mes būtent galvojame apie tai, kad reikia taikyti dviejų uh, uh, žingsnių tą uh, procesą pritaikyti, kad nereikėtų tiek daug darbo įdėti į uh, pasiūlymų rengimą. Visų pirma, tik tai 10 puslapių pateiktas pasiūlymas, mes jį išanalizuojame, jeigu jis mums priimtinas, tada mes sakome, kad pateikite detalesnį pasiūlymą, nes iš tikrųjų, jeigu yra iš, iš, nu, iš karto rengiamas uh, E, didžiulis e, pasiūlymas, jam reikia labai daug laiko sunaudoti, mokslininkas labai sugaišta, o tik tai 12-14 procentų e, yra finansuojami, tai aišku, kad tai nenaudinga ir mokslininkams. Ir, pavyzdžiui, JAV, tarkim, apie 42 procentus laiko mokslininkas ar mokslininkė skiria būtent tam, kad susirastų finansavimą, būtent finansavimo prašymams paruošti. Taigi ir JAF nieką geriau sekasi e, rūpinantis, kad mokslininkai užsimtų mokslu, tai yra tuo, ką, ką jie turėtų daryti. Dabar dėl tų pridinių išlaidų, aš, aš jau sakiau, kad vykdomųjų agentūrų atveju tai yra labai, labai, labai maža suma, vos 3 procentai. Mm, toliau, aš manau, Manšaft Mes nusprendėme e, dėl horizontų 2020, kad socialiniai mokslai ir humanitariniai mokslai būtų visiškai integruoti. Aš dažnai turiu pasakyti, paminėti Alzheimerio ir demencijos pavyzdį. Tai nėra vien tik tai medicinis lasmas. Šimtai tūkstančių žmonių Europoje nuo šių lygų kenties ateityje. Kas jie turės gyventi mūsų visuomenėse, kas jais rūpinsis, kas užtikrins visą globą. Taigi turime galvoti apie visą visuomenę, visas rytis integruoti visus elementus. Aš turiu labai sąžininkai pasakyti, mes matome, kad tarp gamtos mokslo, inžinierijos ir socialinių mokslų yra dar toks, tokia trintis ir atotrukis, bet mes tengiamės dirbti. 220 e, milijonų eurų buvo skirta socialiniams mokslams, humanitariams mokslams, būtent e, tai reiškia, kad mes judame į priekį, bet aišku, reikia daugiau disciplinos, reikia daugiau išorinių visų elementų integravimo, bet aišku, tai labai sunku, bet mes tengiamės stengiamės. Panas Debakar, e, visiškai teisingai pasakėte, e, kadangi mes atsisakome e, konkursų, kurie būtų labai mm, tiks, tikslinių formuluočių, labai specifinių formuluočių, labai siaurų formuluočių mes atsisakome, tai aišku, reikia turėti omenyje, kad pagal 7 pagrindų programą Horizontų 2020 jūs turime pasakyti, kokio mokslinio tyrimus norite ir suformuoti turime problemą ir paaiškinti, kokio sprendimo norime. Ir paskui, aišku, mes apibūdiname, koks yra iššūkis, mes pasakome akademijai visuomeniai, žiūrėkite, pasiūlykite mums patį novatoriškiausią sprendimą. Tai veikia puikiai. Bet aišku, tai nepadeda mums sumažinti pasiūlymų skaičiaus. Jūs taip pat paminėjote labai svarbią temą, tai yra derinimas su nacionalinėmis programomis. Pavyzdžiui, tokie klausimai, ką aš jau paminėjau, Alzheimeris ir de demencija. Ar maisto krizė, ar energetiniai klausimai. Tokiems klausimams reikia mūsų programas derinti nacionalinės programas derinti su europinėmis programomis ir, programomis ir mes tai vadiname bendrų programavimo. Čia yra sėkmingų žingsnių ir iš tikrųjų yra ir iššūkių. Iki metų pabaigos dar um, Lundė turėtų būti surinktas didžiulis renginys ir su valstybėmis narėmis mes kalbėsime apie nacionalinių programų derinimą. Manau, kad čia pagrindinis būtų žingsnis į priekį, jeigu sugebėtumėm sumažinti fragmentaciją, suderinti nacionalinės programas. Tai aišku nereiškia, kad nebus specializacijos, kur viena valstybė daugiau užsima tuo, kita tuo, bet tai reikš, kad bus labiau derinamos programos ir veiklos tarp valstybių. Jūs taip pat kalbėjote apie mm, tuos klausimus dėl mirties slėnio, pavyzdžiui, kad iš tikrųjų mokslo tyrimų rezultatai nukeliautų į, į, į ūkį, į ekonomiką, kad būtų naudos iš to. Taip mes pritinėme tam. Ir kolegas ir išjuotis, pavyzdžiui, sakė, nuo 7 septintos pagrindų programos pereinant prie horizonto 2020 matome didžiulius pakeitimus. Pavyzdžiui, mokslo tyrimai, inovacijos mes įrodėme, kad koncepcija veikia žinių um, e, technologijų per, perdavimas. E, visos manamas programos penktas, šeštas, septinta. Iš tikrųjų, um, dabar ne vien tik tai yra žinių generavimas, kas buvo pagal septintą pagrindų programą, bet dabar yra net ir tų žinių išplėtimas ir tai yra labai svarbu. Um, ir, ir MVI ir smulkioms įvairiom, smulkiems subjektams. Toliau, suprasnimas, kaip aš jau sakiau, toliau dar dirbsime šiais klausimais ir pabaigoje ponia Kapel labai teisingai pasakė, kad, um, aišku, be biudžeto klausimo, kurį aš jau tik ką pakalbėjau, mm, yra dar labai svarbu, kad mes ištiespėm ranką trečiosiams valstybėms ir kad stiprintumėm bendradarbiavimą, pavyzdžiui, su E, JAF, Australija, Brazilija. Dėl tos priežasties mes aiškiai pasakėme, Horizontas 2020 turi būti pati atviriausia programa pasaulyje. Mes daug kampanijų rengėme, kad iš tikrųjų šviesus protai iš, iš visur, iš, iš, iš kitų pasaulio e, valstybių prisijungtų prie mūsų. Ir dabar štai mes pradėjome tokią kampaniją netgi JAF Labai įdomi veikla. E, vadinasi, paskirties taškas Europa. Žinote, e, kad daug metų Amerika atvykdavo Europą medžioti talentų. Dabar mes e, atvirkščiai darome. Mes medžiojame talentus jav. Mes turime naujasis programas, naujosius mokslo tyrimų institutus, kurie dirba kartu su mumis ir viskas veikia puikiai. Ačiū. Much, Labai ačiū gerbiamas direktoriau. Pane Kudricka, prašau. Bardzo dziękuję. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, Pano direktorau. Aš visų pirma norėčiau e, padėkoti ponui Smith. Ačiū už tokią dalykišką, trumpą, glaustą prezentaciją. Noriu Jums priminti, kad horizontas 2020, kai buvo e, pradėta įgyvendinti šį programą, e, turėjo užtikrinti, kad toje programoje galės dalyvauti ir e, tie regionai, kurie dabar patiria įvairių sunkumų. Aš iš Lenkijos esu gavusi informaciją, kad vis dar egzistuoja tam tikra praraja tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių ir ta praraja ne tik, kad nemažėja, bet vis gilėja, nes 70 e, e, tūkstančių projektų yra gyvendinama 15 senųjų valstybių narių, o naujosios tik 1800. Senosiam valstybėms narėms įgyvendinti, e, įvairiams projektams įgyvendinti yra skirta apie 7 milijardai eurų, o naujoms apie 372 milijonai. Taigi tikrai skirtumai yra didžiuliai naujųjų valstybių narių e, ministrai e, nusintė laišką Europos komisijai ir ten viena, kaip viena iš problemų yra nurodoma, kad e, yra problemų dėl to, kad nepakankamai yra dalyvių, kurie teiktų paraiškas. Ar komisija kaip nors ketina spręsti šią problemą, ar jau dabar kas nors yra daroma? Labai ačiū. Jūsų kaip e, buvusios Lenkijos mokslinio tyrimų ministrės pastabos mums tikrai labai svarbios vykstant šiai diskusijai. Ačiū. Ačiū už pateiktą naujausią informaciją. Kaip kolegos sakė, ji buvo labai naudinga. E, parlamente visi bendrai tarp komitetų ginčijasi dėl horizonto 2020 ir iš tos kovos iš, atsirado daug naujovių. Ir aš tai galiu pasakyti, kad ir toliau nereikia tylėti, nes horizontas 2020 turi įtakos visai mokslinio tyrimų darbo atverkiai e, visam mokslui. Ir jungtinės karalystės požiūriu aš e, noriu išsakyti šiokių tokių uh, E, būkštavimo. Aš jau su komisijos nariu modas apie tai kalbėjau. Horizontas 2020 turėtų būti e, aiškiau derinamas su nacionalinėmis programomis, nes dabar iškyla nemažai sunkumų, ypač su kai kuriais Anglijos regionais. E, žiūrime, kaip yra skirstami struktūriniai fondai, tai yra daroma nacionalinio regionų lygmenių, todėl e, bendras programavimas yra sudėtingas. Ponas Modas man jau pateikė atsakymų raštu, Korina Krecu taip pat pateikė atsakymą ir aš konkrečios valstybės narės akimis žiūrėdama galiu pasakyti, kad aplinkybės labai skiriasi. Kolegos teisingai pastebėjo, turėtume apsaugoti fundamentaliųjų tyrimų reikšmę. E, tai tyrimai, kurie, kurių rezultatai dar nėra patvirtinti kaip e, pasiteisinantis rinkoje. Mančesteryje toks yra tyrimas. Labai didelis darbas ten yra atliekamas. Liverpoolio universitete taip pat yra atliekamas labai didelis darbas E, ten buvo e, rasta vakcina nuo ebolos. E, tolimesnėje perspektyvoje tai turės milžiniškos įtakos, bet dabar mes kol kas to neturime. Dar vienas mano klausimas būtų susijęs su lyčių ir rasių lygiavertišką atstovavimą moksliniuose tyrimuose E, verslo pasaulyje skirtumai tarp vyrų ir moterų labai yra dideli. E, ir, moteris ir vyrai atstovavami labai skirtingai. Ką mes galėtumėm padaryti, kad taip nebebūtų ir mokslinio tyrimų srityje? Mr. Royal. Ačiū, panas Royal. Ja, labai ačiū. Jau kiti kolegos sakė, kad kai prasidėjo diskusijos apie Horizontas 2020, Mes kalbėjome ir apie tai, ką reikėtų daryti su tais regionais, kurie, dab, kuriuose dabar nėra atliekama daug mokslinių tyrimų. Ir mes sakėme, kad tokius e, regionus reikėtų skatinti. Buvo kalbėta ir apie tam tikrą timį projektą, bet matome, kad dabar komisija nelabai tuo e, žavisi. Iš tokių regionų buvo pateikta nedaug projektų, gal tik 31 veiklos planas. Kodėl viskas taip vyksta? E, kodėl viskas taip vangiai vyksta? Kodėl visas procesas toks ilgas? Ir kodėl e, būtent regionai turi valdyti lėšas, o ne partnerių institutai? E, ne mūsų institutai partneriai, kaip kad buvo daroma praeitie. Mes davėme politinių pažadų, kad, kad tokiu būdu bus padedama atsiliekantiems regionams. Jeigu niekas nebus daroma, tai komisijai kils esminių problemų. Taigi aš tikrai norėčiau, kad komisija čia susijimtų. Mr. Rubik. Labai ačiū, manas Rubik. Ja, recht herzlichen Dank. Labai ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti komisijai už e, renginį praėjusią savaitę. Ten dalyvavo ir Jerži Buzek. Mes kalbėjome apie tai, kaip ateityje e, galėtų e, Europos parlamento nariai turėtų glaudesnį ryšį su moksliniais tyrimais ir e, praeisą savaitės renginys susilaukė tikrai labai, susilaukė tikrai labai didelio susidomėjimo, salė buvo pilna, tai tikrai esu už tai dėkingas. Toliau e, priemonė skirta mažoms bei vidutinėms įmonėms. Ji tikrai pasiteisino kaip sėkminga ir aš dėl to manau, kad e, čia reikėtų skirti didesnį finansavimą. Kai vyks Aš taip pat dalyvauju ir biudžeto komiteto diskusijose apie biudžetą 2016 metams. Kaip Jūs manote, kaip būtų galima užtikrinti didesnį finansavimą ir mažoms bei vidutinėms įmonėms skirtai programai? Ką reikėtų daryti, kad e, programa nenukentėtų dėl EFSI? Ir dar vienas klausimas Gal pagal Horizontas 2020 programą būtų galima įgyvendinti ir su e, migrantais e, susijusius projektus. Juk tarptų migrantų yra ir tikrai labai aukštos kvalifikacijos asmenų, yra ir mokslininkų, kurių mums labai reikia. Tai e, kaip manote, gal tokius migrantus mokslininkus būtų galima pas mus kaip nors sparčiau integruoti? Gal būtų galima sudaryti mokslininkų sąrašus. Kai kuriuose valstybėse narėse tokių mokslininkų tikrai labai reikia. Bet gal reikėtų sudaryti ir tam tikrą kvotą, kad visų mokslininkų nepasiglemštų kokia viena valstybė narė. Pana Ševhauser. Taip, ponė direktoriu, dvi pastabas norėčiau išsakyti kreidamas į Jūs kaip į žmogų, kuris 20 e, metų dirbo e, šių technologijų grupėje. Jūsų programoje nėra nieko numatyta, kad būtų išlaikyta lyder programa ES. Galvoju apie dvi įmonės konkrečiai, e, kurios yra iš Elzaso. Aš pats ilgą laiką Elzaso administracijoje dirbau, be kita ko buvau atsakingas už Elzaso uh, E, ekonominę raidą, nors jau daug metų tai buvo. Turiu galvoje Elstom ir Alcatel. Mes, e, turiu pasakyti, e, matome, kaip jie susiduria su neteisinga konkurencija. Neseniai Elstom paskelbė knygą apie Alcatel. Ten yra sakoma, išvardinta, kaip ta įmonė nuo senų laikų dirba ir įvardinta, E, visi pažeidėjai atsakingi už tuos neteisingus e, iš, e, iš, pažeidimus. Europos Sąjungos lyder programa buvo naudinga ir Alstom ir Alcatel ji pasitarnavo visam tarsi sektoriui, bet jis Europos lygmenių susidūrė su sunkumais, nes buvo iškreipyta konkurencija. Kodėl? Todėl, kad pagal jūsų programą buvo bandoma visapusiškai išsaugoti Europos lyder programą. Ir neretai būdavo remiami tie, kurie ir taip jau buvo lyderiai, taip, tie, kurie ir taip jau regionuose e, monopoliją turėjo. Kitas dalykas dėl e, mokslinių tyrimų E, kalbu apie teorinį ir verslo e, tyrim, moks, mokslinius tyrimus. E, teoriniai tyrimai yra pakankamai finansuojami, skirta pakankamai milijardų, rizika yra padengta ir naujos technologijos, naujoviškos technologijos yra perkeliamos į pramonę. Aš savo ruoštų manau, kad finansavimas vis tik turėtų būti padidintas ir jeigu jūs uh, E, paliksite tokį finansavimą, koks yra skiriamas dabar, nebus pasiekta jokių techniškai e, konkrečių praktinių rezultatų. Reikia e, galvoti plačiau apie business angel, apie tam tikrą pramoninę sritį, kuri galėtų išjudinti nacionalinės programas, kad būtų uh, biudžetuose numatytas finansavimas Business Angel programoms. Tame galėtų dalyvauti, pavyzdžiui, ir kokios nors Kinijos įmonės, ne tik Prancūzijos įmonės. Kitas dalykas, pirmininkas, prašau, kad kalbu šiek tiek ilgai, moksliniai tyrimai įmonėse konkrečiai. Jūs e, e, prioritetą skiriate moksliniams tyrimams konkrečiose įmonėse. Aš viską supratau, jums tai atrodo svarbiausia, bet man ne viskas aišku. Uh, Ar reikia Europos masto programos, ar reikia visos Europos programos tam, ar užtenka, kad tam tikros valstybės įmonė e, galėtų individualiai pasinaudoti mokslinio tyrimų programomis, e, kurios tarsi būtų, įeitų į jūsų programą apimti. Aš bandau pateikti pavyzdžių, pirmininkas prašo, kad nutrauktų savo pasisakymą kalbėtės. Aš pateiksiu pavyzdžių. Dažniausiai e, mes e, mokslinio tyrimų programas atliekame 3 ar 4. Bet e, galiu pasakyti, kad 3 ar 4 pasiekti rezultatai niekad nepriliks vienos įmonės rezultatams. Pagalvokime apie EBUS įmonės mokslinius tyrimus. Dvi valstybės ten dalyvauja. Programa kainuoja daug, bet jeigu dalyvautų dar daugiau valstybių, rezultatai gal būtų didesni, bet iš sąnaudos būtų dar didesnės taip pat. Ačiū, ponė Lopės. Gracias, presidente. Y gracias al señor director por su. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už jo prezentaciją ir ačiū už tai, kad atvykote pas mus šiandien. Leiskite man pastebėti, kad tikrai apgailėtina, jog vis mažinamas finansavimas programai Horizontas 2020. Jeigu mes e, e, norime apčiopiamų rezultatų turime užtikrinti ir tinkamą finansavimą. Įgyvendinant programą Horizontas 2020 e, galime peržiūrėti ir savo prioritetus, savo tikslus, juk iš tikrųjų svarbu, kad būtų skatinami mokslinio tyrimų e, tikslai. Reikia užtikrinti didesnę socialinę sąnglaudą, taip pat e, kad įvairūs regionai galėtų pasinaudoti įvairiamis technologijomis. Taip pat nepamirškime ir mažų bei vidutinių įmonių, jos neturėtų būti priklausomas nuo didelių koncernų. Todėl reikia nustatyti įvairius kriterijus e, projektams įgyvendinti, pavyzdžiui, e, geresnė aplinkos apsauga, e, energija ir taip toliau. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir mokslininkų, sąlyga, mokslininkų gyvenimo sąlygas valstybėse narėse, kai kuriuose valstybėse narėse tos gyvenimo sąlygos tikrai nėra optimalios ir mokslininkams sunku dirbti. Ačiū. Na, jeigu leisite, ir aš šito pasiteirausiu. Mane domina bendradarbiavimo klausimas įgyvendinant programą Horizontas 2020. už inovacijų centrus atsako įvairūs komisarai. Kaip jie turėtų bendradarbiauti, gyvendindami ir programą Horizontas 2020? Na, kadangi jūs esate bosas, tai aš pirmą jūsų klausimą atsakysiu. Kadangi e, informacinių technologijų sritis yra e, e, finansuojama ne iš Horizontas 2020, tai mes su kolegomis susitinkame bent kartą per mėnesį tam, kad galėtumėm padiskutuoti apie tai, kokia pažanga pasiekta, kaip mes galim, kokius finansinius instrumentus mes galime naudoti. Tikrai bendradarbiavimas vyksta puikiai tiek generalinių direktoratų lygmenių, tiek ir komisarų lygmenių. Dabar perėsiu prie kitų klausimų. Pane Rožicka kalbėjo apie tai, kad e, skiriasi senosios valstybės narės nuo naujųjų. Kaip aš jau sakiau, tai tikrai kelia susirūpinimą ir e, mes tam skirsime dėmesio. Aš manau, kad šiuo metu nėra priežasčių panikuoti. Šiuo metu situacija neprastėja, bet ją reikia atidžiai stebėti. Dabar statistiniai duomenys ir duomenys apie dalyvavimą. Jeigu mes e, absoliučiame, jeigu mes bendrame kontekste vertintumėm e, e, gautą finansavimą, tai pamatytumėm, kad Junktinė karalystė, kitos didelės šalis gauna daugiausia finansavimo. Bet jeigu pasižiūrėsime ir tai, kiek pačios šalis skiria finansavimo, tuomet situacija vėl kitokia. Jeigu viena šalis e, e, skiria, pavyzdžiui, tik 0,1 procento finansavimo, tai jinai negali tinkamai dalyvauti gyvendinant e, projektus pagal Horizontas 2020 programą, bet aš atidžiai viską stebiu. Mes Aš dar noriu pasakyti, kad būtent pirmininkaujant Kiprui buvo pradėta kalbėti apie e, būrimo į komandas projektą ir tai iš tikrųjų labai e, pasitvirtino. Kiti kolegos taip pat kalbėjo apie būrimą į komandas, vadinamai teaming. Ir e, galiu prisipažinti, kad ir aš esu labai nus, nusivylęs. Buvau kelis kartus nuvykęs į Lenkiją pakalbėti apie e, šio projekto įgyvendinimą. E, įgyvendinant šį projektą yra apjungiamas lėšas iš Horizontas 2020 ir struktūrinių fondų. Mes atrenkame e, keletą projektų ir jį, tos projektus bendrai gyvendina, pavyzdžiui, Max Planck institutas ir koks nors institutas Lenkijoje ar Bulgarijoje. Mes Tokiu būdu sukuriama naujas mokslinės įstaigas. Jos iš pradžių yra. Jos iš pradžių buvo finansuojamos iš horizontas 2020, bet mes norime, kad ir regionai prisidėtų prie finansavimo, nes tokiu būdu per struktūrinius fondus ir regionai gali investuoti ir jie gali keisti situaciją. Ir turiu pasakyti, kad tikrai uh, Nemažai šalių pasakė, kad būtent tokios reformos ir reikėjo ir kad valstybės narės ir toliau nori skirti lėšas tokiems projektams. Tai gal jūs atvykite kitą posėdį, kur aukštų pareigūnų lygmenių bus kalbama apie tokius projektus. Ir patys tikinsite, kad tikrai su didžiuliu entuzijazmu tokie projektai yra įgyventinami ir šiuo metu ir komisija juos remia. Taip pat buvo e, kalbėta ir apie atlyginimų klausimą. Šiuo metu mes daug diskutuojame su 13 e, naujų valstybių narių apie atlyginimus. Na ir mes gavome laišką iš tų naujųjų valstybių narių ministrų ir ten e, kalbama apie tai, kad gal reikėtų mokėti didesnius atlyginimus žmonėms iš naujųjų valstybių narių, mokslininkams iš naujųjų valstybių narių tai keistų ir mūsų darbo metodus, nes mes e, e, e, dabar vadovaujamės ta atlyginimų politika, kuri yra taikoma būtent toje valstybėje narėje. Taigi dėl to, tarkim, Lenkų mokslininkui mokamas kitoks atlyginimas negu kad vokiečių mokslininkui. Jeigu būtų uh, norima atsižvelgti ministrų laišką, tai tuomet reikėtų peržiūrėti dalyvavimo taisyklės. Ir aišku, Europos parlamentas būtų irgi tą procesą įtrauktas, nes vyktų teisėkuros procedūra. Kai kalbame apie e, sinergijos efektą ir derinimas valstybių narių strategijomis, tai turime būti atsargus, nes reikia atsižvelgti valstybių narių specifiką nebuvo nei vienos, nėra nei vienos valstybės narės ar regiono, kur būtų e, sutelkta žinių monopolija. Jūs minėjote Mančesterį. Ir ten buvo pradėti gyvendinti moksliniai tyrimai. Jie uh, turėjo pasiekmių ir kitose regionuose. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas sutelkia dėmesį tik ties taikomaisiais uh, mokslais, tai uh, Galbūt e, tik šiandien ir būtų, turėtumėm vien tik tais arklį, bet nebūtų išrastas automobilis. Mes e, esame suinteresuoti bendradarbiauti ir su CERN, nes um, pagrindinių mokslų srityje atliekami projektai, tyrimai duoda įvairių rezultatų, kurie paskui naudojami ir kitose e, srityse. Komisija yra užsibrėžusi savo tam tikrų tikslų. Pavyzdžiui, yra 30 procentų tikslas patariamosioms grupėms. Dabar mes pasiekime 50 procentų tikslą. Tai rodo, kad viskas yra įmanoma. Dėl mokslinių tyrimų projektų Mes manome, kad niekada nereikia orientuotis į tyriejų lytę. Pavyzdžiui, jeigu yra atliekami kažkokie tai tyrimai, tai jose turėtų dalyvauti ne vien tik tais moteris, bet ir moteris bei vyrai. Taigi mes atsižvelgėme ir į lyčių lygybės aspektą, be jų lyčių mokslininkai turėtų dalyvauti mūsų projektuose. Taip pat aš išgirdau jūsų susirūpinimą dėl būrimo į komandą Steaming projekto ir jūs kviečiu atvykti į mūsų kitą posėdį. Pamatysite, kad mums tai tikrai irgi labai rūpi. Dabar dėl pono Rubik. Jūs kalbėjote apie mažas bei vidutinės įmonės bei jų dalyvavimą Horizontas 2020. Ar mums reikia didesnio finansavimo? Taip, be abejo. Aš, aišku, čia atvykau ne tam, kad prašyčiau didesnio finansavimo, bet man atrodo, kad uh, E, sėkmingi rezultatai kalba patys už save. Yra daug gerų projektų ir tikrai e, didžiulis nusivylimas yra tai, kad mes negalime jų visų finansuoti. Dabar pabėgėlių klausimas. Šiuo metu mes rengiame dokumentą, e, kur kalbama apie tai, kaip Ką mes galėtume padaryti gyventintame Horizontas 2020 programą, spręsdami pabėgėlių klausimus? Mes jums išplatinsime dokumentą. Iš tikrųjų, mes norėtumėm, kad e, e, mokslininkai e, sparčiau gautų vizas, kad jie galėtų pradėti dirbti universitetuose. Taip pat pana Schaffhauser pateikia klausimą dėl Alcatel. Horizontas 2020 nėra pramonės politikos instrumentas, tai yra mokslinių tyrimų politikos instrumentas. mes dabar patys išsirenkame e, laimėtojus, paraiškų teikėjus, kurie laimi. Mes nevykdome e, pramoninės politikos, rinkdamiesi nugalėtojus. Taigi komisija nes, nesivadovauja tokia filosofija, kad horizontas 2020 yra e, E, pramonės politikos instrumentas. Taip, mes turime bendradarbiauti ne vien tik tai su tradiciniais bankais. Jūs teravotės, ar kokį nors projektą gali e, e, laimėti kažkokia atskira įmonė. Na, kažkas klausė, ar vienas asmo irgi gali įsteigti įmonę. Mes prie to dar grįšime ateityje. Dabar dėl sinergijos poveikio iš tikrųjų turėtumėm skatinti. Na, o dėl mokslininkų gyvenimo sąlygų, mums irgi tai yra didžiulis prioritetas ir mes dabar jau džiaugiamės, kad nemažai universitetų prisijungia prie mūsų e, parengtos hartijos, e, kurios pagalba bandoma užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas e, mokslininkams. Tai tiek labai ačiū. Uh, Labai ačiū direktoriau. Jau 20 minučių atsiliekame nuo savo tvarkarašio, tačiau diskusijos buvo labai svarbios ir labai įdomios. Labai dėkojame Jums, gerbiamas generalinė direktoriau, kad Jūs atvykote į mūsų posėdį ir atsakėte į mūsų klausimus. O dabar pereikime prie penkto darbo tvarkės klausimą mm, skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos integravimas į ES įmonių mokesčių politiką. Masimiliano Selinė yra mūsų pranešėjas ir e, kolega paprašysiu jūsų pristatyti nuomonės projektą. Nelgiau kaip penkios minutės, nes labai stinga laiko, vėluojam jau 27 minutėm. Kolegė Salinė, may I ask you to take a floor? Kolegos Salinė, prašau jūsų pasakyti. Allora, l'opinion è... Ačiū. Na, ši nuomonė buvo parengta siekiant uh, užtikrinti, kad uh, tarp įmonių neprasidėtų tikri karai. Mes vis dėlto gyvename Europos Sąjungoje ir valstybės valstybėse narėse skiriasi mokesčių dydis. Pavyzdžiui, Italijoje mokesčiai yra gerokai aukštesni negu daugelio kitų ES valstybių narių. Mes e, rėmėmės e, gegužės 16, 18 dieną pateiktų paketų dėl e, mokesčių skaidrumo, taip pat ir birželio mėnesio dokumentu. Parengėme pranešimą, kurio tikslas yra užtikrinti, kad e, dėl e, mokesčių tarifų skirtumo valstybėse narėse e, būtų pakengta mokestiniai baziai. Taip pat mes nenorėtumėm, kad būtų iškraipama konkurencija. Ir taip pat mes tikrai nenorėtumėm, kad ES valstybės narės bėgtų kitur arba užkirstų kelią investicijoms į ES. Mūsų šeities taškas buvo štai koks. Skaidros mokesčių sistemas gali tapti, jeigu jos yra tarpusavėje suderintos, gali skatinti ekonomikos augimą. Mūsų įmonės E, šiuo metu e, dirba įvairios, dažnai dirba įvairiose šalise ir joms reikėtų padėti, o ne e, joms apsunkinti gyvenimą. Pranešime yra pateikti ir keli konkretūs pavyzdžiai, kaip mes galėtumėm siekti savo tikslo. Pavyzdžiui, penktame punkte labai trumpai trumpai kalbama apie didžiulę problemą, tai yra dvigubo apmokestinimo problema. Ir čia kalbama ir apie CCTB, kalbama apie įmonių mokesčių e, pelno bazę ir taip pat e, kalbama ir apie tai, kad e, vieno, vienoje šalyje e, sumokėti mokesčiai gali būti kompensuojami. Taip pat e, aš be abejo remiausi e, Italijos turimą patirtimį, taip pat atsižvelgiau ir į kitų šalių patirtį ir manau, kad yra būtina kurti tam tikras zonas kur būtų teikiamas mokestinės nuolaidos. Aišku, čia yra būtina užtikrinti e, e, tinkamą stebėseną. Apie tai plačiau kalbama šeštame punkte. Taigi, tokios zonos galėtų būti kuriamas arba teritoriniu, arba sektoriniu pagrindu. Tokie yra esminiai dalykai. Iki E, e, pirmos spalio dar galima teikti pakeitimus, o kai sulauksime pakeitimų, tai galėsime jais praturtinti šį pranešimą. Ačiū. Ačiū kolega už šias pastabas. Pristatant šią labai svarbę temą, tai yra įmonių mokesčių politika ES, skaidrumas, koordinavimas, konvergencija, o dabar šešėlį pranešėjai jums leidus. Jens Geier, socialdemokratų vardu. Danke, Herr Präsident. Ähm Ačiū, pirmininkė. Su pranešėjų kai kuriais klausimais sutarėme, o dėl kai kurių aspektų nuomonės išsiskyrė. Pranešime e, e trūksta kai kurių e, aiškių frazių, formuluočių. Pavyzdžiui, dėl to, kad būtina automatiškai e, keistis tam tikrą informaciją. Ir taip pat manau, kad, pavyzdžiui, antrame punkte reikėtų pabrėžti, kad didžiosios įmonės jeigu būtų e, e, nustatyta labai griežta, gali nustatyti labai griežtas mokesčių vengimo e, strategijas, bet mažos bei vidutinės įmonės tokių galimybių neturi, jos negali pasisamdyti brangiausiai apmokamų teisininkų ir mokesčių specialistų, kurie toms mažoms įmonėms padėtų išvengti mokesčių, bet didelės įmonės tą savo gali leisti. Taip pat manau, kad reikėtų teikti ataskaitas apie visas atskiras valstybės narės. Manau taip pat, kad pranešime reikėtų kalbėti ir apie skaitmeninimą. bet tai gali sukelti ir tam tikrą pavojų nacionaliniams mokesčių sistemams. Dėl šešto punkto čia mes laikomės visai kitokios nuomonės negu kad pranešėjas. Retai man tenka susidurti su tokiais pranešimais, kur e, taip akivaizdžiai vykdomas lobizmas dėl tokių zonų kūrimo, kur nebūtų mokami mokesčiai Na bet ar toks yra Europos parlamento tikslas, juk mes dabar bandome kovoti su mokesčių vengimu Europos Sąjungoje. Juk dabar yra tokių didžiulių tarptautinių koncernų, kurie pasinaudoja skirtumais tarp ES valstybių narių mokesčių sistemų. Na, o e, šiame pranešime yra tiesiai kreipiamasi į Europos komisiją ir raginama, kad būtų kuriamos tokios e, zonos, kur nemokami mokesčiai ir kad komisija turi ten vykdyti stebėseną. Ko reikia komisijai? Komisijai reikia mažiau mokestinių oazių, mažiau galimybių iš, e, išsisukti nuo mokesčių. Ir labiau, kad mokesčiai yra e, e, valstybių narių kompetencija. Aš tikrai nesuprantu, kodėl buvo pateiktas būtent toks punktas. Ir mūsų frakcijai tai yra raudonoji linija. Mūsų frakcija prašė iš viso išbraukti šį punktą. Jeigu tai nebus padaryta, mūsų frakcija dėja balsuos prieš visą salinį pranešimą. Margal. Labai ačiū. Panas Maragal. Taip suprantu, žaliųjų vardu. Gracias, presidente. Taip, ačiū pirmininkė. Bijau, kad negalėsiu išklausyti diskusijų iki pabaigos dėl panasarinį pranešimą, nes turiu į Žemės ūkio komitetą eiti ir nes ten vyksta labai svarbios diskusijos. Bet dabar dėl šio pranešimo turiu pasakyti, kad uh, daugam pritarėme, e, yra daug sąlyčio taškų dėl analizės, turime įkon pranešimą ir mokesčio komitetas taip pat dirba šio klausimu. Tad manau, kad čia yra daug bendro pagrindo šiam darbui, e, tai yra labai svarbu, kai eina kalba apie e, tarptautinių stambių kompanijų klausimą, nes yra labai daug mokesčių uh, slėpimo ir vengimo, tikrai stambios tarptautinės korporacijos nedeklaruoja savo, mokesčių, savo pajamų kaip reikėtų mokesčių tikslais. Yra labai daug to bazinio darbo atlikta jau parlamente, taigi turime puikų pagrindą ir, ir galime tikėtis gero rezultato. Mm, aišku, kad e, pramonė, telekomunikacija, mokslo telekomunikacijos mokslo tyrimai, tai yra labai svarbus klausimai ir, ir, ir, ir konkurencija yra labai svarbus elementas mūsų darbos rytyje. Taigi turime visų pirma žiūrė iš, žiūrėti iš pramonės požio taško, galvojant apie fiskalinį dempingą, kai jis vyksta Europos Sąjungoje kažkokią konkrečią, valstybę, kažkokią konkrečią valstybę pasirenkant. Aišku, kad tai turi milžiniško poveikio mažesnėms įmonėms kurios ES bando dirbti ir, ir tikrai dirba visai kitokiu būdu. Tai iš, tai iš tikrųjų čia mm, jų ir prieigos prie rinkos visai kitokios, jų ir uh, turimi ištekliai visai kitokie, ir, ir konsultantų jie tokių neturi puikių, ir, ir visų kitų pranašumų jie neturi, kaip kad stambisos tarptautinės korporacijos. Tai turim tai turėti omenyje. Manau, kad uh, toli gražu nėra užtikrintos veikimo, vienodos veikimo sąlygos e, tokioms įmonėms ir stambiosiams įmonėms. Kalbant apie mokesčių harmonizavimą, pavyzdžiui, Ispanijoje e, tik 5 gal 6 procentai mokesčių maksimum yra sumokami stambiųjų kompanijų. Man atrodo, turime pasirūpinti tuo, kad e, realioji ekonomika, novatoriška ekonomika nekentėtų dėl to, kad uh, finansus, finansų ekonomikoje yra kaž, kažkas naudojasi pranašumais. Ir aišku, kad socialiniai elementai yra nepaprastai svarbus. Taip, reikia nepamiršti akcijų, obligacijų, reikia nepamiršti investicijų, reikia nepamiršti to, kaip įmonių nuosavybė turi būti struktūrizuota, kaip jie gali mm, skolos instrumentus leisti, kaip jie, gali, paskui, kaip jie turėtų paskui mokėti mokesčius, kad iš tikrųjų neteisingai nepasinaudotų sistemos jiems teikiami, teikiamais pranašumais tose valstybėse, kur e, veikia. E, mes tikrai norime propaguoti mokslo tyrimus, investicijas, inovacijas, mes turime nepamiršti ir patentų. Man atrodo, atėjo laikas E, daug daugiau dėmesio skirti energijos vartojimo efektyvumui ir žiedinį ekonomikai, būtent į tai akcentuotis. Pabaigai noriu pasakyti, kad mano manimu yra labai gerai, kad būtų bendra konsoliduota e, įmonių pelno mokesčio bazė. E, aišku, reikia nepamiršti ir progresyvaus fiskalinio harmonizavimo visoje Europos Sąjungoje mano frakcija tikrai pasisako už tai, mes norėtumėm, kad tai veiktų, kad būtų atsiskaitoma už kiekvieną valstybę, situaciją kiekvienoje valstybėje, kaip Junkeris praeitą savaitę pasakė, turime pasirūpinti, kad pelnas būtų apmokestintas ten, kur jis yra generuojamas Tai reiškia, kad reikia tam tikros reguliavimo sistemos, kuri būtų nedraskoma prieštarų ir detalių, kad neliktų spragų vien dėl to, kad ta sistema yra pernelik sudėtinga. Tai turi būti atsiskaitimas, tokia sistema, kuri leistų užtikrinti ir fiskalinės paskatas, kur to reikia, bet ir mm, nesu, nesudarytų galimybių pasinaudoti um, uh, kažkokią tai erdvę be mokesčių, kad tai nebūtų greitkelis į uh, neteisėtas operacijas. Ačiū. Rekalas Aldė vardu. Yes, thank you. Ačiū. Atsiprašau, kad uh, vėlavau. Dėkoju už pranešimą, už nuomonės projektą. Ir visų pirma, norėčiau pasakyti, kad Mano manimu, kas yra svarbiausia, kad mokesčių sistema būtų kaip galima paprastesnė. Pavyzdžiui, Estijoje. Mm, mes neturime tokių problemų, kadangi mūsų mokesčių sistema yra labai paprasta. Ir pavyzdžiui, šioje nuomonėje šeštame punkte kalbama apie tai, kad būtų laikinos laisvos zonos įvestos. Tai man atrodo, tai yra išimtis ir tai yra negerai. Kai turi išimtis, tai gali optimizuoti savo e, pelną, nes susirasi tokius mokesčių teisininkus, kurie suras galimybių tau pasinaudoti išimtimi mokestinė, kokiam regione, kokia valstybė bedirbtum. O mes norime, kad kiekvienas sumokėtų sąžiningai jam tenkančią mokesčių dalį. Problema yra ta, kad tie, tos didžiosios kompanijos, juk turi visada galimybę susirasti geriausius advokatus, geriausius teisininkus e, ir mm, jų pagalba išsisukti, surasti kažkokį geresnį, palankesnį kelią, o mažosios įmonės tikrai nesugebės pasinaudoti jokiamis išimtimis. Taigi, mano manimu, svarbiausia yra paprastos taisyklės ir skaidrumas ir tuomet bus mokami mokesčiai, tai svarbiausia. Labai ačiū už tokį pasiūlymą, kad viskas būtų kaip galima paprasčiau. Pane Kapel, ENF vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš nesu šešėlinė pranešėja, bet vis tiek norėčiau tarti keletą žodžių apie šį pranešimą, nes dirbu ir ekon komitete, ir mokesčių komitete. Taip pat e, dirbu prie su pranešimu dėl automatinių informacijos mainų. Manau, kad salinį pranešimas yra vykęs. Galiu pritarti daugeliu pasiūlymų. Šešto punkto pasiūlymas dėl bemokės, nemokestinių zonų kūrimo man patinka. Tai yra novatoriškas pasiūlymas dėl įmonių pelno mokesčio. Dėl to ES neatsiras e, E, mokestinę konkurenciją, nustatant mokesčių pagrindą, apmokestinimo pagrindą. Apmokestinimo pagrindas bus vienodas visose valstybėse narėse ir dėl to nebus, nesims visokių machinacijų stambiosios įmonės. Dabar dėl domenų apsaugos ir automatinių informacijos mainų. Tai yra e, e, svarbus dalykai, apie tai kalbama ir Ferber pranešime. E, nuo kitų metų sausio pirmos dienos turėtų būti pradėta automatiškai keistis informacija. Manau, kad pranešime kalbama apie tinkamą būdą, kaip tai turėtų veikti. Dėl asmens domenų apsaugos komisija turėtų sukurti centrinį informacijos registrą, kur būtų kaupiami visi Europos teisingumo teismo sprendimai ir reikėtų nustatyti tuos, kas galėtų šiuo registru naudotis. Aš taip pat manau, kad svarbu užtikrinti ryšį tarptų trijų pranešimų, e, e, kurie dabar Europos parlamente e, yra rengiami. Tai yra Ferrera Toirer, Ferber ir Salinį pranešimai, jie visi susiję su mokesčiais. Taigi būtinas nuoseklumas tarp šių trijų pranešimų. Jeigu mes neužtikrinsime tokio nuoseklumą, tai pabloginsime savo poziciją dėrybose su taryba ir komisija. Taigi, kaip jau sakiau, yra būtina užtikrinti nuoseklumą tarp tų trijų rengiamų pranešimų. Ačiū. Ačiū už Jūsų pastabas. O dabar Penelopės Birmėjau. Atsiprašau, kad sukeičiau Jūsų eiliškumą. Gūja vardu, žinoma. Gracias. E... Nieko tokio, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui, nuomonės rengėjui. Mm, būtina užtikrinti tinkamą mūsų darbo koordinavimą, kad įmonių apmokestinimas būtų tinkamas. Tai yra nepaprastai svarbu mūsų ūkiui kad nebūtų e, fiskalinio dempingo galimybių, kad nebūtų tos spiralės žemyn. Mums reikia rasti tinkamus sprendimus ir reikia nepamiršti ir skirtingų atlyginimų lygių, ir skirtingų situacijų, ir skatinti inovacijas. Aišku, akcininkai nori e, gauti dividendus E, dividendus. Ir aišku, kad e, situacija yra skirtinga skirtingose valstybėse narėse dėl skirtingo įmonio pelno normų e, tarifų. Aišku, kad viešasis sektorius dėl to praranda galimybės didinti investicijas, o mums tai yra reikalinga norint sukurti produktyvų našų modelį. Mes norime tokios sistemos, kuris skatintų technologijų raidą, skatintų augimą, darbo vietų kūrimą. Ir manau, kad konkurencingumo direktoratas turėtų analizuoti įmonių situaciją, pavyzdžiui, kai nekalba apie subsidijavimą tokių įmonių, kurios socialinių požiūrių nėra labai naudingos, kurios vengia mokėti mokesčius kyšius. Visa neseniai LuxLeaks skandalas paskatino mūsų susimtis veiksmų. Mus labai neramina situacija šioje srityje ir e, turime pasirūpinti, kad kažkas būtų padaryta, kol nėra jau visiškai per vėlų. Mus nu netenkina tos e, zonos be mokesčių ir, ir tos sritis, kurios būtų paliktos be reguliavimo. Mūsų frakcija tai būtų raudonoji linija, mes teiksime pasiūlymus e, savo vardu, nes norime, kad būtų fiskalinis harmonizavimas, o ne štai tokie dalykai. Rubik. Labai ačiū, panas Rubik. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau pasisakyti ir padėkoti širdingai ponui Salinį už nuomonę. Jis kalba apie deramais, apie darbo vietų su deramais atlyginimais sukūrimą Europoje. Kalba apie mokesčių lygio ir investicijų sureguliavimą. Reikėtų užtikrinti, kad įmonėse liktų pakankamai lėšų investicijoms, bet vartotojams turi būti suteikta pakankamai pajamų išlaidoms. Prastomis ekonominėmis sąlygomis išlaidos yra vykdomos be reikalo, todėl mes turėtume skatinti įmonės kurti darbo vietas ir paslaugas ir užtikrinti, kad darbuotojai e, gautų už savo darbą padorų atlygį. Reikia subalansuotumo. Negalima pamiršti, kad e, išdalinti galima tik tuos pinigus, kuriuos uždirbame iš pagamintų prekių. Tartautinės bendrovės tai supranta. Kai kalbam apie tarptautinės įmonės, e, kartais sakome, kad kai kurios iš jų moka tik 4 procentus mokesčių, tuo tarpu mažos ir vidutinės įmonės moka 18 procentų. Taigi čia paskaičiuoti yra ką. Toli gražu neteisingos, nesažiningos sąlygos yra rinkoje. Turėtų būti sukurta padėtis, kuri būtų palankesnė mažoms ir vidutinėms įmonėms. Turi būti mokesčių neutralumas Negali būti taip, kad mažos ir vidutinės įmonės moka daugiau už stambesias. Ir tos kitos stambesės įmonės turi žymiai daugiau laisvių. Reikia pinigų, kurie pasiektų investicijas ir kurios būtų skirtos naujovėms, ypač ekonomikos nuosmukio laikotarpiu. Turim išsiaiškinti, kur investicijų reikia ir suprasti, kaip tas investicijas pritraukti atsinaujinančiams e, naujoms įmonėms gal galėtų būti suteikta trejų metų E, lengvatinė, e, trejų metų lengvatinis laikotarpis, kad jos galėtų įsibėgėti. Ir paskui mes galėsim patys įvertinti, kiek be konkurencingos tos bendrovės yra ir kiek naudinga yra pritaikyti mokestinės nuolaidas, e, stengiantis sukurti daugiau darbo vietų ir rasti daugiau investicijų. Aš norėčiau pasveikinti poną Salinį atlikus labai gerą darbą, taip bus sukurtas naujas požiūris Europoje, nauja pozicija, o tai yra sveikintina. Europos komisijos vardu Taksud generalinio direktorato atstovas ponas Ili. Prašyčiau pasakyti. Thank you very much. Labai ačiū, kad suteikėte man žodį ir aš galiu pakomentuoti pateiktuosius pasiūlymus. Visų pirma, esame labai dėkingi už palankų požiūrį, ypač pirmą ir trečią punktus. Jie visiškai atitinka Europos komisijos politiką. Norėčiau pabrėžti, kad veiksmų plane Europos komisija jau yra paskelbusi, kad e, e, bendros konsoliduotas pelno mokesčių bazės mechanizmas turės būti taikomas tarptautinėms bendrovėms. Taip užtikrinsime, kad tarptautinės, nacional, tarptautinės įmonės e, mokėtų deramai mokesčius ir kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų mažiau sunkumų vykdamas apskaitą ir tvarkydamas mokesčius. ECOFIN spalio mėnesį finansų ministrai svarstys, e, kaip geriau e, užtikrinti duomenų apsaugą ir kokiu mastu gali būti leidžiama e, naudotis informacija ir duomenų bazėmis. Dėl mokesčių lengvatų panaudojimo. Čia pateiktieji pasiūlymai atitinka mūsų rekomendacijas 2009 e, metais suformuluotas. Taip mes galėsime pagerinti padėtį ir suvokti, kaip e, mokestinės e, lengvatos gali leisti įmonėms greičiau įsibėgėti, jeigu jos skiriasi nuo kitų valstybių narių. Čia aš noriu dar kartą padėkoti ponui Salinį. Dėl šeštojo punkto norėčiau šiek tiek atsargiau pasisakyti, nes čia uh, yra mūsų kolegų iš konkurencijos generalinio direktorato jurisdikcija. E, bet kokia valstybės narė Sąjungos laisvųjų zonų programa gali e, pakirsti šakant, kurios sėdi regionai. Aš galvoju apie Madeiros regioną. Jos mokesčių sistema skiriasi nuo visos Portugalijos mokesčių sistemos ir tik tai tam tikromis sąlygomis e, tai bus galima įgyveninti. Manau, kad tiek aš šiandien galėčiau pasakyti. Ačiū. Thank you. Labai ačiū. Ačiū uh, Europos komisijos delegatui už pastabas. O dabar norėčiau sugrįžti prie pranešėjo, nes, mielas kolega, mes jau girdėjome, kad nėra visapusiškai sutariama dėl jūsų pasiūlymo. Norėtume dabar išklausyti jūsų baigiamųjų komentarų. Labai ačiū kolegoms. Jei neklistu, daugelis kolegų pritarė praktiškai visam pranešimo tekstui. Na, mano šis pranešimas yra tam tikras nedidelis iššūkis Manau, kad kars nuo karto visai verta ir mums e, vieni kitiems iškelti tam tikrus iššūkius. Nes iš tikrųjų mes siekiame pakeitimų. Mano partija ir dėl to ir buvo e, išrinkta į Europos parlamentą, kad, kadangi mes siekiame pokyčių. Dėl šešto punkto ir tokių e, zonų, kur nebūtų e, keičiamasi mokesčiais. Aš noriu pasakyti, kad apie tokias zonas būtų keičiamasi visa infor turima informacija. Ir tokios zonos turėtų būti e, kuriamas ten, kur būtų mažų įmonių išgyvenančių krizę. Ir būtent tokias įmonės reikėtų atgaivinti. E, viską turėtų kontroliuoti valstybė, e, norint užtikrinti, kad parama e, įmonėms netaptų tam tikrą taisyklę. Na, o kai tokių mažų įmonių situacija pasikeistų, tai keistusi ir joms taikomas režimas. Reikia numatyti tam tikrą mokestinį ir politinį lankstumą, norint padėti įmonėms. Aš nemanau, kad reikėtų e, atsisakyti e, Aš manau, kad reikėtų išlaikyti e, įmonių apmokestinimo sistemas, bet turėtų būti toks pat mokestinis pagrindas. Taip pat juk vis dėlto yra ir tokių įmonių, kurios negali savo leisti persikelti į kitas šalis ar e, apmokėti e, didžiulės e, teisininkų sąskaitas. Aš pats esu smulkaus verslininko sunus, taigi žinau, su kuo susiduria smulkieji verslininkai. Aš laukiu pakeitimo šių diskusijų metu mano paties galvoje gimė tam, tikri, tam tikros mintis, kaip galėčiau e, nuomonę patobulinti, bet laukiu pakeitimų ir iš jūsų pusės. Labai ačiū. Pakeitimus galite teikti iki e, spalio pirmos dienos 15 valandos. Atsiprašau, 12 valandos. Tikiuosi, kad viskas visiems aišku. Dabar skelbiu poros minučių per traukėlę iki penktos valandos, taigi keturių minučių per traukėlę, nes toliau darbą turime tęsti penktą valandą.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 E, e, PRED generalinio direktorato e, atstovas. Labai svarbu su juo susitikti, nes jis pateiks naujausią informaciją apie Europos komisijos dėrybas dėl TTIP transatlantinės prekybos sutarties. Kaip žinote, prasidėjo formaliųjų dėrybų dešimtasis ratas. Paskutinis dėrybų ratas vyko Briuselėje Liepos 13-17 dienomis. Labai svarbu, kad birželio mėnesį didžiojo septyneto valstybės, e, kurių tarpe buvo ir prezidentas Junker, pirmininkas Junkeris, e, Tusk ir Obama, aiškiai e, nurodė, kad reikia sustiprinti darybas dėl TTIP ir nurodė aiškės veikimo kryptis keturiose srityse. Ta pati padarė ir Junktinio Amerikos valstybių kongresas. Jis priėmė priekybos skatinimo e, įstatymą birželio mėnesį. E, buvo manoma, kad tai suteiks papildomo stimulo e, priekybos dėryboms vykti. Taigi matome, kad abi Atlanto pusės nori, kad dėrybos vyktų greičiau ir juose būtų pasiekta toliau, daugiau. Liepos 8 dieną Europos parlamentas patvirtino rekomendacijas Europos komisijai dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės, TTIP, e, kuriomis e, tomis rekomendacijomis turėtų vadovautis dėrybininkai. Taigi dabar yra labai svarbus laikotarpis, buvo pateiktos mūsų rekomendacijos, įvyko didžiojo septyneto susitikimas, įvyko dėrybų dešimtasis raundas, todėl dabar ponas Surmelis pristatys e, dešimtąjį dėrybų raundą. Aišku, jeigu bus keliamas klausimas apie 8 ar 9 dėrybų raundą, jis taip pat atsakys. Dabar žodis ponui Surmakis. Surmelis. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū, kad pasikvietėte mus į eilinį susitikimą su jūsų komitetu. Pristatysime TTIP dėrybų eigą jei neklystų, paskutinis susitikimas vyko gegužės mėnesį. Taigi, ką aš dabar siūlau, pirmininkė, jeigu jūs nieko prieš, pirmiausia, bendrai papasakosiu, kaip vyksta dėrybos, o po to konkrečiau pakalbėsiu apie e, energetiką ir žalėves. Dėl šių temų buvo dėrėtasi, ES yra lyderė e, tose dėrybose Taip pat norėčiau paminėti e, šio susitarimo dalį susijusią su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Aš žinau, kad jūsų komitetui tai labai aktualu. <clears throat> Dėl e, bendro būklės. Kaip žinote, TTIP dėrybos e, iškėlė labai daug iššūkių. Europos komisija labai konstruktyviai ir aktyviai dirba visose valstybėse. Daug kas pasikeitė E, nuo gegužės mėnesio abiejose Atlanto pusėse. Ir aš galėčiau pristatyti tos pokyčius. Kaip jūs pirmininkė jau sakėte, Junktinė Amerikos valstybių kongresas priėmė priekybos skatinimo įstatymą, kuriuo prezidentas Obama gavo įgaliojimą e, aktyviau stumti klausimus susijusius su priekyba. E, Birželio mėnesį įvyko dar vienas e, dėrybų raundas ir e, Toliau bus kalbamasi apie automobilių ir pra, pieno sektorius, kurie yra labai aktualūs. Junktinė Amerikos valstijų e, tikslas per artimiausias keletą savaičių tas temas išnagrinėti. <clears throat> Junktinė Amerikos valstijų priekybos politikos darbo atvarkėje dėrybos dėl TTIP išlieka prioritetinis klausimas Ir gali būti, kad naujai priimtieji įstatymai leis aktyviau Junktinėms Amerikos valstijoms dirbti su ES. Taip pat galėčiau paminėti Liepos mėnesį Europos parlamento priimtą rezoliuciją, kurią, kuriai pritarė didelė politinė dauguma. Taip mes taip dėryboms tarsi gavome politinį pritarimą. Yra sukurta aiški politinė bazė e, išsamiam ir plačiam susitarimui pasirašyti. Visai neseniai, praėjusią savaitę, Europos komisija priėmė pasiūlymą dėl investicijų apsaugos ir investicijų, investicinio teismo sistemos pagal TTIP. Didelė dalimi šis sprendimas išplaukė iš konsultacijų su Europos parlamentu, iš valstybių narių, Europos parlamento ir kitų suinteresuotų pusių indėlio. Kaip tik dabar E, šiuo metu e, vyksta ir INTA komiteto posėdis. Ten yra mano kolegų, kurie pristato Europos komisijos pasiūlymą. Mūsų pagrindinis tikslas mm, su parlamentu visapusiškai aptarti pirmąjį pasiūlymą. Taip pat turime padaryti su valstybėmis narėmis ir tik tada galėsime siūsti jį kaip formalų pasiūlymą Junktinėms Amerikos valstijoms. Bendras mūsų tikslas e, kartu dar Obamos kadencijos metu užbaigti šias dėrybas, stengiamės e, pažangos visuose sritise. Iki metų pabaigos turi būti pateikti pasiūlymai visoms sritims. Tuo pat metu turėtų e, neprarandama turinio kokybė, stengiantis dirbti greitai. Komisijos narė Malmström ir Junktinė Amerikos valstijų dėrybų, <clears throat> dėrybininkų komandos vadas aptars pasiektus rezultatus rytoj Vašingtone. Galiu pasakyti, kad dėrybos dėl patekimo į rinką kol kas vyko gana sudėtingai ir mes dabar turime parengti dirbą e, pažangai skirtingose E, srityse, įskaitant viešųjų konkursų, viešųjų konkursų organizavimą, tarifų nustatymus ir panašiai. E, mūsų abiejų pusių tikslai dėl tarifų ir viešųjų pirkimų rinkų sutampa. E, amerikiečiai turi valstijų apriboj, lygmenių nemažai apribojimų ir jie yra suinteresuoti, kad jų nebeliktų. Kaip aš jau anksčiau sakiau, politinių lygmenių vyksta diskusijos E, kuriuose yra siekiama e, antrą kartą suorganizuoti susitikimą dėl tarifinių klausimų ir viešųjų pirkimų. Taip e, galėsime visus klausimus susijusius su patekimu į rinką spręsti paraleliai. Taip pat daug yra padaryta, kalbant apie reglamentinį bendradarbiavimą vadinamai. Norime, kad būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų ir kad būtų užtikrinta, kad nesumenks dabartiniai e, saugos lygmenys. Junktinės Amerikos valstijos nori, kad būtų pasiekta e, kuo daugiau pažangos dėl mokestinės bazės tose diskusijose ir e, jose yra aptariamas kiekvienas sektorius. Dalyje, kurioje yra kalbama apie taisyklės, mes stengsimės akcentuoti dėrybas dėl pagrindinių ES prioritetų, tai yra geografinės nuorodos, taip pat e, turėtų e, būti aptariami energetikos ir žaliavų klausimai, kurie detaliau bus aptarti šiek tiek vėliau. Be to, kalbame apie priekybą ir tvarę plėtrą. E, tos temos artimiausiose dėrybose bus vienas iš svarbiausių. Europos komisija jos dėrybų komanda e, susilauks visiškos e, paramos ir mes suprantame, kad reikia stiprinti mūsų dėrybininkų komandą, e, kalbantys Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir turime pritraukti visuomenės pritarimą. Dėrybų skaidrumo klausimas išlieka labai svarbus. Europos komisija, valstybės narės to siekia. Europos komisija viena pati visuomenės palankumo nesusilauks. Suprantame, kad nacionalinio ligmens politikams pirmiausia šis uždavinys tenka. Komisijos nariai Malmström pritarė didesniam skaidrumui ir ES priekybos politikos pokyčiai e, bus susiję su didesnė apsauga, ne mažesnė. Dabar perinu prie konkrečių temų - energetika ir žaliavos. Liepos mėnesį per dešimtąjį raundą vyko techninės dėrybos, apimančios daugelį temų. Per jas buvo stengiamasi nepakenkti dabar jau e, suformuluotam energetikos ir žaliavių skirsniui. Junktinės Amerikos valstijos politinio sprendimo dar nepriėmė, bet sustarim, todėl sustarimo nepavyko padaryti, O kol kas jau pavyko apibriežti energetikos ir žaliavų skirsnio sudedamasias dalis. Tai palengvins politinio sprendimo prieimimą artimiausių metų, nepakeičiant didžiojo septyneto išvadų, apie kurias jūs pirmininkė ką tik kalbėjote. Tos išvados birželio mėnesį buvo suformuluotos ir juose yra skatinama, kad būtų greičiau dirbama visose srityse ir turėtų būti uh, parengtas aiškus visiems suprantamas susitarimas ir energetikos ir žaliavų ir visų kitose srityse. Tai turėtų būti padaryta dar šiais metais. Labai svarbu pabrėžti nuo pat pradžių, kad reikia subalansuoti energetikos ir žaliavų srityje. Šiame skirsnėje neturėtų būti skiriamas e, dėmesys e, tik tai iškasamajam kūrui. Mes suprantame, kad padaryti reikia dar labai daug ir reikės išspręsti daug sunkių klausimų, kad e, būtų sureguliuota prieiga prie Junktinio Amerikos valstybių žaliaminės naftos ir dujų. Dabar yra labai daug Junktinio Amerikos valstybių apribojimų toje srityje. Taip pat turime pagerinti nuostatą susijusią su atsinaujinančiais čia energija, energetinio efektyvumu, nes e, būtina kad tas skirsnis būtų subalansuotas ir e, e, ekonomiškai tvarus. Džiaugiamės, kad Europos parlamentas mus remia, esame štai dėkingi. E, tai ta parama buvo pademonstruota rezoliucijoje, kuri aiškiai apibrėžė visas problemas susijusius su konkurencingumu, energetiniu saugumu ir platesniais strateginiais klausimais. Dėl jų TTIP sutartyje, susitarime energetikos ir žaliavų skirsnis įgauna ypatingą reikšmę. E, pastaruoju metu buvo kalbama daugiausia tik apie žaliavas. Buvo sakoma, kokio masto, e, koks bus žaliavinių medžiagų apibrėžimo mastas, kaip bus panaikinti barjerai, kurie egzistuoja dabar žaliavų priekyboje tie barjerai yra svarbus ne tiek prekiaujant tarp Junktinė Amerikos valstybių ir Europos, kiek su trečiosiomis šalimis prekiaujant, o mes turime nemažai bendrų interesų su jomis. Taip pat kalbame apie glaudų bendradarbiavimą energetikos ir žaliavų srityje. Be to aptarėme galima e, ateities bendradarbiavimą mokslinio tyrimų ir technologinės raidos srityje. kalbėsime apie tai, kaip e, e, bendradarbiavimo susitarimas galėtų būti įtrauktas į, bendradar... į, į tolesnę veiklą. Kitas susitikimas įvyks e, spalio 19 dieną Majamije. O dėl energetikos ir žaliavų Vašingtonė bus diskutuojama savaitę anksčiau, spalio antrą savaitę. Mūsų tikslas aptarti įvairias problemas, kurios jau išaiškėjo ir dabar, kadangi artėjame prie metų galo, turėtume pereiti prie techninių diskusijų pabaigos, prie energetikos ir žaliavų skirsnio uh, api, užbaigimo. O užbaigtas tas skirsnis turi atitikti didžiojo septyneto išvadas. Dar keletas žodžių dėl uh, mažų ir vidutinių įmonių ir klausimų susijusių su jais, su jomis e, dėrybose. Kaip žinote, ES dėrėdamasi su trečiaja šalimi pirmą kartą e, išskyrė aišku e, skirsnį skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat su Junktinėmis Amerikos valstybėmis sutarėme, kad tame skirsnėje turėtų išryškėti trys aiškios temos susijusios su bendradarbiavimu, keitimos informacija ir e, MVI komiteto įsteigimu. Galiu pasakyti, kad bendradarbiavimo dalis e, yra turbūt lengviausia, nes kol kas dėrybose ten yra pasiekta daugiausia pažangos, yra vadovavimasi e, dabartiniu bendradarbiavimu tarp priekybos departamento ir Europos komisijos atitinkamo generalinio direktorato. Jau išskirtos rytis, kuriuose e, abi pusės galėtų aiškiau bendradarbiauti mažų ir vidutinių įmonių klausimais. Kalbant apie keitimas informaciją, reikia pripažinti, kad dar reikia šitą nuveikti, kad su Junktimis Amerikos valstybėmis galėtume susitarti dėl internetinių priemonių, kurios padėtų mažoms vidutinėms įmonėms Europoje geriau susipažinti su e, sutarties atveriamomis galimybėmis. Be to, Taip mažos ir vidinės įmonės galėtų geriau žinoti, kokiomis sąlygomis prekės gali būti eksportuojamos į Europos, Junktinės Amerikos valstijas. Savo ruoštų mes turime eksporto pagalbos langelį, kuris e, padeda e, įmonėms norinčiams eksportuoti į Europos Sąjungą Ir mes norėtume, kad Junktinės Amerikos valstijos sukurtų panašią priemonę, tai būtų labai naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Apie tai dar kalbam ir galiu pasakyti, kad e, ši tema yra mažų ir vidutinių įmonių kontekste antra pagal reikšmę. Ir galutinis dalykas - MVI komiteto įsteigimas pagal susitarimą. Tai yra labai svarbu, nes e, mažos ir vidutinės įmonės be abejo turi naudotis galimybėmis sukūriamomis pagal skirtingą susitarimo dalis. E, atskiri skirsniai negali būti naudingi tik mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl šiame komitete e, bus stengiamasi rasti sąsajų su kitomis susitarimo dalimis ir su kitomis interesuotomis pusėmis. Tai yra labiau susiję su e, susitarimo sąranga, instituciniu požiūriu ir suprantame, kad reikės stengtis aiškiau įvardinti, kokios institucijos bus susijusios su šio komiteto veikla. Spalio pabaigoje vyks 11 raundas. Aš nemanau, kad šis rytis e, lyginant su kitomis e, susitarimo sritimis, yra pažangiausia, kad joje yra daugiausia paskata, bet aš manau, kad labai svarbu ją laiku užbaigti. Čia pirmininkė aš jau ir baigsiu, mielai atsakysiu visus klausimus. Ačiū. Speak. Labai ačiū. Visų pirma, teiksiu žodį Paul Rubik, prašom. Labai ačiū, noriu padėkoti už visą suteiktą informaciją. Tikrai labai naudinga apie tai padiskutuoti. Ką reikėtų daryti, kad abi dvi ekonominės erdvės e, pasiekusios susitarimą turėtų naudos? Mums yra uh, svarbiausia energijos ir žaliavų klausimai. Tai aš ir noriu pasiteirauti, kokia yra dabartinė padėtis. Ar yra numatyta kažkokiu tai galimybė eksportuoti energiją iš, importuoti e, energiją iš JAV? kaip yra sprendžiamas licenzijų klausimas, ar vyksta e, darybos ir dėl energijos hartijos. Kitas klausimas yra susijęs su pramonės politika. E, šiuo metu e, buvo skirta 18 milijardų eurų bauda Volkswagen įmoniai Taip pat e, yra svarstama ir Google byla. Štai e, šiandien mūsų komitete jau vyko diskusija apie pelno mokestį, e, įmonių pelno, pelno mokestį. Tai ar dėrybose bus kažkaip atsižvelgta ir įmonių pelno mokesčius bei jau paskirtas baudas? Toliau dėl viešųjų konkursų. Uh, ir Buy American Act. E, ko iš mūsų prašo amerikiečiai, mainais už tai, ko, mes, ko norime mes. O dėl mažų bei vidutinių įmonių štai koks klausimas. Ką būtų galima e, traukti papildomai į e, TTIP, ko dabar nėra e, E, prekybinių lengvatų susitarimuose. Thank you very much, Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už visą suteiktą informaciją. Atleiskite, kad pavėlavau į posėdį. Aš džiaugiuosi, kad buvo pasiekta pažanga dėl e, mažų bei vidutinių įmonių skyriaus. Mes jau anksčiau diskutavome apie šį skyrių ir buvo skūstasi, kad trūksta skaidrumo, kad trūksta skaidrumo apie e, valstybinės pagalbos skirimo taisyklės JAV. Ar jau padarytas koks tai progresas, kuriant e, JAV taikomų taisyklių katalogą? Toliau žaliavos ir trečiosios šalis tiek Amerika, tiek ir mes turime teisės aktų e, dėl e, tų naudingų e, iškasenų iš konfliktinių zonų. Ar apie tas naudingasias medžiagas iš konfliktinių zonų, ar, ar, ar jos irgi yra įtrauktos į, dėrybos, į dėrybas? Ar mes ir toliau galėsime taikyti savo taisyklės? Ir trečia, žinau, kad neseniai JAV vyriausybė patvirtino didžiulį e, tyrimų e, e, projektą. Jis yra susijęs su energijos efektyvumo technologijomis, kurios naudojamos ir kariniais, ir civiliniais tikslais. Ar yra numatytas kažkoks tai bendradarbiavimas? Jūs kalbėjote apie uh, bendrus tyrimų projektus. Aš norėčiau e, sužinoti konkrečiau, kas šiuo metu vyksta su energetinio efektyvumo technologijomis. Labai ačiū. Noriu padėkoti už naujausią informaciją. Visai džiaugiuosi tuo, ką išgirdau ir tikrai jums galėčiau pritarti kai jūs sakėte, kad mums prireiks e, valstybių narių paramos, jeigu mes norime laimėti ir visuomenės palankumą. Aš pati esu iš Austrijos ir irgi manau, kad iš tikrųjų reikia daugiau e, komunikacijos. Reikia geriau bendrauti tarpusavyje. Buvo pateikta ir naujų pasiūlymų dėl investicijų. Tai noriu išgirsti, kokia čia yra naujausia padėtis. Na, dėl mažų bei vidutinių įmonių man svarbu, kad ir jas būtų atsižvelgta šiame naujame pasiūlyme. Yra būtina, kad mažos bei vidutinės įmonės galėtų irgi naudotis visomis skundų pateikimo procedūromis. Ačiū toliau guo vardu. Penelopės Barbero. Eh, gracias, señor presidente, gracias. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau ir aš padėkoti už visą e, informaciją apie dešimtą dėrybinį raundą. Aš norėčiau pasidalinti rūpešiu, kas dabar labai rūpi mūsų GUE NGL frakcijai. Praktikoje dažnai būna taip, kad JAV nori ir toliau e, taikyti liberales taisyklės. E, yra e, švelninamos taisyklės susijusios darbo apsauga, baiminantis sankcijų. Taip pat yra mažinami ir socialiniai standartai. Gal ir refit yra ženklas, kad TTIP atneš daugiau e, deregulacijos. Pavyzdžiui, ir JAF, ir Ispanijoje didelės įmonės turi tam tikrų konkurencinių privalumų. Ir vis dėlto man atrodo, kad sudarius sustarimą su JAV, tai mūsų šalise galėtų kilti pavojus ir chemijos pramonėms, pramonė ir automobilių pramoniai. Ar nebus taip, kad sudarius TTIP susitarimą ES bus labiau priklausoma nuo eksporto, JAF eksporto? Na, o kai kurios mūsų pramonės rytis galbūt iš viso tiesiog sužlugs. Dabar dėl patentų teisės ir žinių monopolio. Mes esame susirūpinę, kad visi patentai, kad daugelis patentų bus sutelkti vienų, vieno didžiulio koncerno rankos ir mums tai kelia susirūpinimą. ESD. Ačiū, pirmininkė. Aš naudodamasis tuo, kad pas mus atvyko svečias iš komisijos, pateiksiu techninį klausimą. Mano klausimas yra susijęs ir su Kinija bei e, rinkos ekonomika. Kaip šis sustarimas paveiks ES santykius su Kinija ir rinkos ekonomika? Because you are next on the list is a great possibility for you. Sorry about that. Well, I just thought it's just. Labai ačiū, pirmininkė, ko gero esu paskutinis iš koordinatorių. Turiu klausimą dėl reguliavimo ir standartizacijos. Aš labai atidžiai perskaičiau kitaip e, darybų dokumentą, dokumentus. Manau, kad gal tas ambic... dokumentas ir yra ambicingas, bet ten trūksta tam tikrų detalių. Kiek suprantu, kol kas dar nėra E, gautas dirbinis mandatas dėl dėrybų standartizacijos e, e, srityje. Yra stambi institucija JAV, kuri dirba standartizacijos srityje, yra ir kitų JAV agentūrų. Ir kol kas jos šiais klausimais nebendradarbiauja. Gal galite pakomentuoti, kokia yra dabartinė padėtis ir kiek yra ambicingas dabartinis dokumentas būtent dėl standartizacijos. Pane Spirakė, ačiū pirmininkė, labai ačiū komisijai už tai, kad jį pas mus atvyko, suteikė naujausias informacijos. Noriu pasiteirauti, ar komisija ketina e, teikti daugiau informacijos valstybėms narėms. Ir kitas klausimas yra dėl ginčių sprendimo mechanizmo, kai kila ginčiai tarp investuotojų. Kas tai yra per mechanizmas ir kada jis pradės veikti? Euh. Ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešė už situacijos pristatymą dėrybose. Aš čia sėdžiu. JAV e, vis daugiau amerikiečių pasisako prieš šią sutartį, taip pat ir, ir vidurinė klasė, ir politikai, ir šioje Atlanto pusėje ES taip pat yra daug tokių balsų. Tai aš noriu užduoti paprastą klausimą jums. Mm, tomis dėrybomis jūs dar tikite? Ar Gal jau galvojate, kad jos, jų laukia tokia lemtis, apie kokią daug kas kalba? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria <coughs> agradecer. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti komisijai uh, už suteiktą labai įdomią techninę informaciją. Be abejo, techninės informacijos negalime vertinti atskirai nuo politinio konteksto, ką tik kalbėjęs kolega, tai irgi pabrėžė. Aš manau, kad TTIP gali atnešti e, didžiulės naudos Europai ir visam pasauliui. Mes turime e, pasinaudoti progą per viršūnių susitikimą, kur bus kalbama apie energetikos ir klimato e, e, klausimus, ko gero e, bus pradėtas naujas darybų ciklas ir mes turėtumėm tam tinkamai pasiruošti. Jeigu mes nieko nedarysime, tai tuomet JAV gali perimti lyderio vaidmenį tokiose sritise kaip energiją ir panašiai. Mes turėtumėm pasinaudoti TTIP e, e, ir pasirenkti naujam santykia etapui su Merkosur valstybėmis. Mes, kaip Europos parlamentas, taip pat turėtumėm e, duoti nauju, naują postumį ne tik TTIP susitarimui, bet ir šios susitarimui taikymai, šios susitarimo taikymai ateityje. Hmm, my question is. Ačiū, aš irgi norėčiau pridurti porą pastabų klausimų. Visų pirma, ką tai reiškia dėrybų pabaiga, kaip reikėtų tai interpretuoti. Toliau, hmm, koks bus bendrasis tvarkaraštis būtent galvojant apie dėrybų pabaigą, nes um, mus domintų, kada uh, visas tas susitarimas realiai prasidės. Antras klausimas. Mm, aš galvoju, kad uh, konkretus energetikai skirtas skyrius uh, vis dar būtų įtin aktualus būtent galvojant apie pasirengimus dėryboms, gal reikėtų tai turėti omenyje. Toliau, energija ir nafta, mm, prie, sienų atverimas priekybai, eksportas iš JAF į ES, kaip viskas atrodys šioje dalyje. Ketvirtas klausimas - informacija MVI, mažoms vidutinėms įmonėms Taip pat dar kažkas paminėjo viešieji pirkimai. Irgi iš MVI požiūrio taško tai būtų labai svarbu. Aišku, tai svarbu ir, ir, ir, ir kitiem, bet galvant iš Europos Sąjungos požiūrio taško, galbūt tai būtų aktualiausi dalykai. Taip pat buvo ir labai tokio techninio požiūrio e, klausimų, bet uh, vis tiek išlieka labai daug svarbių elementų dėl turinio dėrybose. Tai dabar žodis jums, prašoma. Taip, ačiū pirmininkė. Gal galėtume pradėti nuo pono Martin e, klausimo, nes tai yra esminis klausimas mūsų diskusijose. Uh, Taip, ačiū. Ačiū už visus klausimus, pasistengsiu kaip galima geriau juos atsakyti, turint omenyje, kad esu pagrindinis darybininkas dėl energetikos ir žaliavinių medžiagų, ne dėl viso susitarimo. Bet Atsakydamas į pono Martens klausimą, galiu pasakyti, iš mūsų požiūrio taško viskas yra aišku. Mes tikrai tikime, kad tai yra fundamentalus susitarimas. Mes tikrai galvojame, mes tikime, kad daug laimėsime, jei sudarysime plačių užmojų mm, TTIP susitarimą, užbaigsime dėrybas. Ir mes tikrai tikime, kad ES ekonomikai reikalingas toks susitarimas. Šiandien kaip niekad labiau, kaip niekad uh, anksčiau. Ir mes galvojame, kad reikia dėti visas įmanomas pastangas. Ir komisija, kaip institucija, komisaras, visi, visos biuras, visi dirba negailėdami jėgų. Na ir toliau gal galėčiau pabandyti atsakyti jūsų klausimus, nes man atrodo, kad tai irgi fundamentalus, horizontalus klausimas, ką mes turime omenyje, kalbėdami apie dėrybų pabaigą. Aš sakiau apie dėrybų užbaigimą kalbame. Tai yra dėrybų užbaigimas, ką reikštų. Tai reikštų, kad būtų baigiamas dėrybininkų darbas O toliau jau, aišku, būtų pereita prie tokio etapo, kuriame kiekviena pusė ir atsakingos institucijos išanalizuotų ir tvirtintų susitarimą. Mūsų atveju, kaip žinome, tai būtų Europos parlamentas ir taryba. Aišku, sunku yra įvertinti, kiek laiko prireiks po dėrybų pabaigos e, šiam procesui. Mm, aišku, yra ir atitinkami terminai, kurių reikia laikytis atitinkamiems žingsniams. Mm, visas tarptautinio teksto peržiūrėjimas, išvertimas, e, po to jau politiniai svarstymai atitinkamos institucijose, ką aš jau minėjau. Tad mes siektumėm, jei įmanoma, užbaigti dėrybas su Obamos administracija. Mums reikia, kad būtų atliktas dėrybininkų darbas atsikrasis. Ir paskui reikės viso atitinkamo proceso, kad tas sustarimas galėtų įsigalioti. Patirtis rodo, kad iš tikrųjų, atsižvelgiant į visas specifinės procedūras, tiek ES, tiek JAV, reikia pakankamai nemažai laiko, kad susitarimas galėtų įsigalioti patirti 2-3 e, metai, patirtis rodo, gali, kad gali prireikti ir daugiau, ga, galbūt vienerių dviejų metų gali prireikti. Turiu pirmininkė jūsų pastebėjimas, kad labai svarbu turėti energetikos ir e, žaliavinių medžiagų e, atskirą skyrių, tikrai pritarčiau jūsų pasakymui, kad kaip tai svarbu. Mes tengiamės techninių lygmenių kiek įmanom labiau pasistumėti į priekį, identifikuojant, aptariant galimus komponentus, kas galėtų būti tokio atskiros skyriaus uh, energetikos ir žaliavų mm, sudedamosios dalis ir laukiame diskusijų su JAV, kad aptartumėm tokio skyriaus sudedamosius elementus. Tiek ES, tiek JAV G7 kontekste sutarė intensyvinti dėrybas. Didžiosios septynės kontekste nusprendė intensyvinti diskusijas mes tikimės, kad būtent tokio siekio ir bus laikomasi, toks tvarkaraštis bus taikomas, kad, kad kuo greičiau būtų viskas aptarta ir, ir būtent energetikos ir žaliavų skyriaus atžvilgių, kad žinotumėm, kokie kryptimi keliausime toliau. Dabar dėl parlamentarų užduotų konkrečių klausimų, ponas Riubich uždavė nemažai klausimus, teiravotės konkrečiai ar energetikos hartija, sutartis bus taikoma, jeigu bus tas skyrius dėl energetikos ir žaliavų. Kaip žinote, mes esame energijos hartijos sutarties nariai, o JAF ne. Pasiūlymus esame pateikėti tinkamus JAF E, kai kurie iš jų yra parengti būtent tais principais, kurie išplėtoti būtent dėl energetinės hartijos sutarties. Ir mes aptarėme tos principinius klausimus su JAV. Tai yra pakankamai griežtos nuostatos, e, būtent TTIP įrašytos, pavyzdžiui, tranzito erdvėje, sakykime, kur energijos hartija paskatino atitinkamų sričių plėtotę. Uh, Mes galvojame, kad tai galima įtraukti ir, ir į šį kontekstą. Taip pat akcentavote tai, kad, kad, kad yra tie teisės aktai Buy American, pirk amerikietišką prekę, um, kad, kad tai yra labai svarbu atitinkamame kontekste. Aš kalbėjau apie tai, kad reikia pusiausviros tarptų įvairių uh, prieigos prie rinkos ryčių e, ir tarifai, ir kliūtis, ir viešų pirkimų srityje, pavyzdžiui, sakykime, visos prieigos. Mus neramina, kaip aš jau sakiau, tas rezultatas, kad e, kokį duoda to principo pirk amerikietišką prekę taikymas, kad mes turime spręsti tos klausimus dėrybose. Uh, Taip pat klausite, kad, kas dar galėtų būti įrašyta tą susitarimą, taip pat ir atsižvelgiant į PPO. Ir man atrodo, kad tai, ką mes aptarėme šią popietę, energetika ir žaliavos, pavyzdžiui, ar MVI klausimai, manau, kad tai būtų ryškiausi pavyzdžiai to, ką būtų galima įtraukti į daugia šalių taisyklių visą tą paketą. Nes dabar, pažiūrėjau, taikomas, aišku, tos taisyklės e, energijos ir žaliavų srityje, tačiau jos nepakankamai apima uh, visas tas problemas, kurios galėtų kilti, pavyzdžiui, priekybos ir investicijų srityje e, energetikos žaliavų e, atžvilgių. Bet to yra MVI klausimas visiškai neaptartas tose daugia šalėse taisyklėse. Mm, ne visuomet taisyklės yra neutralios įmonės dydžio atžvilgių, tai mes galvojame apie tokias specifines nuostas, kurios būtų būtent MVI skirtos. Kežandalį klausė dėl to, kad stinga skaidrumo mm, valstybės lygmenių į JAV pusė ypač. Mes matome TTIP dėrybų kontekste įvairias rytis, pavyzdžiui, paslaugų ar investicijų, dėl e, tokios situacijos, kai teisingai sakote, kai kalbame, pavyzdžiui, apie PMVI klausimus, informacinių visokių įrankių kūrimas, e, konkrečiai, kas būtų skirta MVI. Mes žiūrėsime, kiek bus įmanoma mm, užtikrinti, kad būtų galima gauti informacijos mūsų MVI, kad, e, būtent, kad ne vien tik tai federalinių lygmenių būtų apsiribota, kad ir valstijų lygmenių būtų galima kažką padaryti. Aišku, tai yra sunku, bet mes e, turime omenyje visus tos sunkumus. Ir mes daug dirbame, stengiamės, kad būtų pasiekta kaip galima daugiau pažangos ir šioje srityje. Jūs taip pat minėjote ir e, mineralų iš konfliktinių zonų, ta, tos teisės aktus, tas teisinės normas. Toje srityje konfliktų mineralų yra Dodd-Frank teisės aktas JAF e, atitinkamai priimtas dėl deramo kruopštumo užtikrinimo, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie mineralus e, atkeliaujančius iš didžiųjų ežerų regiono. Komisija taip pat yra pasiūliusi uh, ES teisės akto projektą ir Europos parlamentas yra praeitą gegužę patvirtinęs pakeitimus, dabar jie yra aptariami taryboje. Būtent siekis yra pradėti neformalų trilogą, kai tik tai taryba bus parengusi savo dėrybinį mandatą. Um, sakyčiau, kad, na, galbūt tai nėra tiesiogiai aptariama atyti dėrybose, nes priežastis yra tas, ta, kad tiek mes, tiek JAV faktiškai esame išplėtoję savo atitinkamos teisės aktus laikydamisi EBPO gairių. Ten mes kartu dirbome, taigi bendras yra darbo pagrindas ir viso, visi mūsų teisės aktų bruožai galbūt nėra visiškai identiški, aš čia jau nespėliosiu, kas būtų, koks būtų galvas rezultatas, pavyzdžiui, e, es teisė kūrinio darbo, bet nors galbūt tie teisės aktai ir nėra absoliučiai panašus, bet e, aišku, tikslas jų bus tas pats ir mm, jie bus paremti to, tą pačią tarptautinę BPO teisinę bazę. Dėl energijos vartojimo efektyvumo aš minėjau, kad tai mm, tokias rytis, kuri mm, labai, tai yra tokias rytis, kuri yra labai svarbi dėrybose. Labai svarbu, kad būtų subalansuotas rezultatas. Čia mes daug dirbame, JAV daug dirba toje srityje, galvojant būtent apie energijos vartojimo efektyvumo standartus, jų plėtotę, taip pat testavimo standartus. Žiūrėsime ar yra čia kiek likę erdvės, ką būtų galima padaryti bendromis išgalėmis. Mm, kitas klausimas. Mm, darbo išsakytas susirūpinimas, man atrodo, ponios Lopės Berneho mm, dėl apsaugos lygio Europos Sąjungoje. Man atrodo, čia mes turime labai aiškiai ir garsiai pasisakyti. Ir šiandien tą aš jau minėjau, aš galiu dar kartą pakartoti, kad aišku, mm, tai, kas yra šiame sutarime, tikrai neturės mm, poveikio mūsų apsaugos lygmenių, kadangi tai yra kiti teisės aktai, nei tie, kurie patvirtinti Europos Sąjungą, apie tai net nekalbama dėrybose. Taip pat, pavyzdžiui, cheminių medžiagų e, sektorius pavyzdžiui, yra tokie pavyzdžiai iš čia. REACH reglamentas galioja ES ir mes visame tą sakėme, kad TTIP direktyvos neliečia REACH. Mes kalbame apie tai, ką galėtumėm padaryti e, dirbdami iš vien, bendarbiaudami su JAV, turėdami minį aišku, kad mūsų išėties taškas yra skirtingas Mes turime ryčį, jie turi kitokius teisės aktus ir ties, teisės aktai pakankamai smarkiai skiriasi. Mm, bet mes tikrai nekeisime nieko ryč reglamente. Reikia, aišku, pasakyti, kad, kad tai yra skirtinga situacija, skirtingi sektoriai. Taip pat buvo dar klausimų, kurie gal nesusiję tiesiogiai su TTIP dėrybomis, pavyzdžiui, Kinijoje rinkos ekonomikos statusu. Uh, Na, galvojant apie tiesioginį ir netiesioginį ryšį su dėrybomis su JAF ir, ir, ir to, kad Kinija pareiškia, kad ji yra rinkos apsta valstybė, na, čia man būtų sunku komentuoti tokį klausimą. Standartizacijos e, e, dėrybos su Naselė ir, man atrodo, teiravosi dėl to čia, nes dirbame skirtingais lygmenimis. Mm, mes kalbame apie fitosanitarinius reikalavimus, techninius standartus ir taip toliau. Aišku, sistemos pakankamai skirtingos. Taip pat mes galvojame ir apie darbo tvarkės skiriams sektoriams konkrečiai, pažiūrėjau, dėl bendarbiavimo, dėl būsimų reglamentų. Čia rezultatas yra skirtingas skirtingose sektoriuose, kai kur yra pasiekta mm, nemažai pažangos, sakykime, tekstilė, panašus sektoriai. Kitur, čia būtų gera pažanga, kitur gal reikėtų daugiau pažangos, tai ta vaizdas toks yra įvairus. Toliau, ponas Prakė, klausimas e, dėl investicijų teismo, ką mes tik pasiūlėme. Mm, kol kas mes nesame šitą atsakingi, jūs klausite, ar tai yra ad hoc pagrindų veikiantis teismas. Na, mūsų, mes sakyčiau, norėtumėm, kad mintis būtų tokia, kad pradedant nuo TTIP e, dėrybų, galvojant apie santykius tarp JAF ir ES ir investicijų teismą, tai reikia turėti minėje, kad reikės teisėjų, trešdalis turi būti ES piliečių, e, trešdalis ES piliečių, trešdalis iš trečiųjų valstybių. Toks teismas būtų vienintelis teismas, kuris nagrinėtų bylas pateiktas pagal TTIP susitarimą dėl investicijų apsaugos. Tai, na, sakyčiau, kad e, TTIP e, dėrybų kontekste jis būtų suformuotas, o paraleliai mes kalbėtumėm su kitais dėrybiniais partneriais Mm, dėl e, galimybių užbriežti ilgalaikius tikslus, kad būtų, pavyzdžiui, toks tarptautinis teismas sukurtas šias rytie. Bet visų pirma, aišku, pradėtumėm nuo dvišalių mm, dėrybų su JAV. man atrodo, pasistengiau lyg ir atsakyti į visus klausimus. Jeigu kažką praleido, aš mielai dvišalių pagrindų patikslinčiau informaciją, sakyčiau papildomai. Apie... Labai ačiū kolegos, kam, kas esate nepatenkintas, kam pritrūko atsakymo. Aš jaučiuosi nepatenkintas energetika, nafta, e, sienų atva, e, atvėrimas. Pone Martin, ar atsakymas jūsų klausimą, klausimą buvo pakankamai e, aiškus? Generalinis direktoratas, jo vadovas tiki dėrybų sėkme. Ar norite ką nors pridurti? Prašom, ne? E, Delegacijos vadovas, aišku, kartoja oficialią komisijos poziciją. Ir būtent todėl aš kreipiausi į jūs kaip į asmenį, kaip į dėrybininką. Ar jūs pats tikite tuo, ar labai tikite? Taip, aš tikiu. Taip, galite būti tikras, aš tikrai tikiu tuo. Pirmininkė, atsiprašau, jūs sakėte, kad e, jūsų netenkina atsakymas dėl energetikos, e, dėl suskistintų dujų ir naftos. Čia aš noriu aiškiai pasakyti, kad energetikos ir žaliavų dėrybų kontekste mes kalbame apie visą eilę klausimų. Mes visuomet sakėme, kad yra dviejų tipų klausimai. Uh, mes aptarėme tuos sunkumus, su kuriais susitarėme dvišaliuose priekybos investicijų santykiuose tarp ES ir JAV. O greta to dar yra kiti klausimai, kurie, na, sakyčiau, gal nėra tiek susijęti su dvišaliais sunkumais, bet gal yra tokie klausimai, kur TTIP dėrybos, manytumėm, padės išplėtoti globales taisyklės energetikos ir žaliavų srityje. Ir kaip panas Rubik minėjo, PPO yra tam tikrų silpnųjų vietų ir šiomis dėrybomis mes galėtumėm pasinaudoti ir galėtumėm išplėtoti taisyklės paruošties 21 amžiaus e, problemoms, klausimams galvojant apie šios lygybės pirmą pusę, tai yra dvišalės problemos santykiuose su JAV, Tai čia aišku būtų problemos dėl prieigos prie žaliavų JAV, ypač galvojant apie suskysintas dujas vieną vertus ir naftą kitą vertus. Tai aišku yra labai svarbus klausimai ir mes žinoma juo tuos klausimus sprendžiame centralizuotai labai tas darybose. Tai galiu Jūs patikinti, kad e, tai yra mūsų darbo tvarkės pirmose punktuose. Kągi, ačiū, dabar esu jau patenkintas. Esarmaldis, labai dėkoju už visus jūsų paaiškinimus. Lauksime mm, kitų dėrybinių raundų, lauksime kito jūsų atvykimo į mūsų posėdžius. O kolegos, mes susitinkame ryto 9 ryto. Ačiū.